No, no, no. I'm here uh, for uh, interest. Not, uh, not important. Okay, colleagues, if I could ask you to take your seats. Kolegos, sėskite. Papasakosiu Jums, e, kokie yra koordinatorių posėdžio <laughs> rezultatai. Pirmiausia, dėl pranešėjų skirimo buvo nutarta rinkti dvi nuomonės. Vieną dėl pasiūlymo e, direktyvai dėl e, kelionių. Kelionių su kelialapiais. Pagal 49 taisyklę sustiprintas bendarbiavimas su e, vidaus rinkos komitetu socialistai pasiūlys pranešėję šio klausimu. Antras e, klausimas - pasiūlymas dėl tarybos reglamento keičiančio reglamentą 219 dėl e, bendrų įmonių steigimo plėtojant e, euro eismo valdymo sistemą. Cezar EPP pranešėjas skirs šiuo klausimu. Dėl kitų pasiūlymų e, nepriemėme jokių sprendimų dėl veiksmų. E, Taivano, e, Taivano suteikimo stebėtojas statuso ICAO pritarti nutarta šiam stebėtojo statusui ICAO Taivanui dėl naujų projektų. Tuo projektu iki 8 rugsėjo pateiksime pasiūlymus. Ponas Jekūninas e, UAC vadovas kreipėsi į mus ir buvo pasakyta, kad e, kreipsimės ir klausime, ar gali apsilankyti Europos parlamento nariai. Ten dėl eurovinietės pirmininkas paprašys komite, komisiją ateiti lakryčio mėnesį į mūsų komiteto posėdį, kai kalbėsime AIT klausimų. E, komisija e, rengia komunikatą dėl eurovinietės ir mes norime gauti daugiau žinių šiuo klausimu komitologija koordinatoriai e, e, prieėmė sprendimą dėl skrydžių laiko apribojimo kad rugsėjo 13 dieną balsuosime dėl rezoliucijos atmesti pasiūlymą pateiktą dviejų frakcijų. Pakeitimai rezoliucijai turi būti pateikti iki rugsėjo 19 dienos 12 val. anglų kalba. E, taip yra todėl, kad nelieka laiko versti, jeigu norime mm, neprasilenkti su terminais. Komisija paprašyta pateikti išaiškinimą dėl e, sustarimų su socialiniais partneriais e, ir kad būtų paaiškinta, jog tai nepaveikstų susitarimų, kol parlamentas imsis tolesnių procedūrų, procedūrų šio klausimu. Mes jau informavome apie tai komisiją žodžiu, bet tą patį padarysime ir raštu. Ir E, rugsėjo 17 bus apsispręsta, ar e, reikia priimti ir ar atmesti komisijos sprendimą dėl skrydžių laiko ribojimo. E, toliau. Dėl streikų, kalbėjome apie streikus Vokietijoje, dėl darbuotojų dirbančių vidaus vandenų tarnybose. Ir kad Kitas klausimas. Mm, politikos departamento tyrimo e, pristatymas apie mega sunkvežimius. Tikriausiai prisimete, kad komitetas paprašė, jog būtų atliktas toks tyrimas. Nes nėra e, iš aiškumo ir komitete e, vyrauja nusistatymas prieš e, tokių labai dėlių sunkvežimių e, naudojimo plėtimo. Parlamentas ir komisija seniai neranda sutarimo dėl šio klausimo. Komisija pasiūlė pakeisti e, atitinkamai direktyvą dėl svorių ir išmatavimų. E, ir dabar turime galimybių pakalbėti apie šį klausimą. Toliau nebesiplėsiu ir paprašysiu žmonių, kurie atliko šį tyrimą, tai yra C. Davis Glyv, pristatyti jį. Kalbėkite nelgiau kaip 15 minučių, aš labai griežtai ribosiu laiką. Aš e, bijau, kad kai ateina žmonės, kurie pristato tyrimus ir jiems e, suteikiamas laikas tam tikras, e, jie vis tiek neklauso to, kas sakome, bando viską sukišti į tą 15 minučių. Taigi 15 minučių Stier Davis Klyv, paskui po 5 minutės kalbėjęs keturi referentai dar prieš tai pranešėjas penkias minutės, o paskui referendai po keturias minutės e, ir vėliau galės pasisakyti kiti nariai. Kas e, už e, kalbės pono Stėdė Visgly vardu, jūs tikrai nepanašus į jį, sako pirmininkas. Ponios Vernoj svečiai yra atvykę. E, SNCF jie atstovauja 23 svečiai iš regioninių biurų. Tikrai ironiška tai, kad jūs atstovaujate e, geležinkeliams, kai mes kalbame apie tuos e, megasunkvežimius, bet vis tiek sveiki atvykę. Stie Davis Glyv studija 15 minučių. Prašom. Aš esu Jim Sim, e, atstovauju Stėdeivis Glyv ir kalbėsiu apie mūsų tyrimą. E, mano pasisakymas panašus kaip ir tyrimo formatas, galbūt jau jį matėte ir dabar pristatysiu jums e, kokią literatūrą rėmės, paskui mūsų mm, išvados mūsų, mm, ir mūsų rekomendacijas apie tai, kokį poveikį gali turi turėti E, dideli sunkvežimiai. E, pakalbėsiu apie šiltnamio efektą išskiriančias e, dujas, apie saugumą ir santyki poveikį, kurį gali sukelti tie dideli sunkvežimiai. Literatūros pežė aštuoni tyrimai atrinkti iš 29. Mes norėjome, kad e, mūsų ataskaita būtų subalansuota ir mes daug kalbėjome apie įvairius dalykus, pavyzdžiui, infrastruktūrą, e, saugą ir siekėme geografinio tolygumo žemė visą ES. Taip pat kai kurie tyrimai iš mūsų paimti buvo skirti konkrečioms valstybėms narėms ir e, taip pat e, žemė šalis, kurios naudoja tuos sunkvežimius ir kurios ne. Visi tyrimai, kuriuos peržėmė, rodo, kad e, tie dideli sunkvežimiai sumažina krovinių transportavimo kaštus per kilometrui tenkančias tonas, bet padina per kilometrui tenkančius automobilius. E, priežastis to yra, kad du e, dideli sunkvežimiai gali pervežti tiek krovinių, kiek du, trys įprasti. Ir e, visi studimai, mūsų tirti, tyrimai rodo, kad įvyks modalinis pasikeitimas. Pirmininkas, aš jums suteikiau 15 minučių, bet vertėjams yra sunku spėti, gal galėtumėte lėčiau. Tuose tyrimuose taip pat nustatyta, kad pasikeis e, transporto modalumas, bus perėta daugiau prie kelių e, transporto, nes mažėja sąnaudos, bus vežama daug krovinių keliais negu geležinkeliais ar vandeniu. Bet neaišku, koks bus poveikis to. Galiausiai iš literatūros mes pamatėme, kad nėra pakankamai duomenų apie tuos megasunkvežimius. Taip yra todėl, kad Europoje jie netai plačiai naudojami. E, dauguma literatūros susijęs su e, bandomaisiais tyrimais ir tai yra susijęs su jų pobūdžiu, bet neįvertintas poveikis realiame gyvenime pakankamai. Europos Sąjungoje krovinių rinka yra gana stabili e, amžiaus pradžioje šiek tiek e, buvo didesnis rautai krovinių pervežimo, paskui dėl krizės sumažėjo 2007 metai yra pikas. Šiuo metu kelių transportas yra pagrindinė transporto rūšis 73 e, e, tonos kilometrui, 73 procentai tonų kilometrui. 6 procentai geležinkelis ir vandens transportas taip pat vamzdynai dar 6 procentai ar 5 procentai. Prancūzija, e, Ispanija, Junktinė karalystė, Italija, Lenkija sudaro 80 procentų es viso E, transporto e, srauto, o dabar tik tai Vokietija leidžia naudoti e, megasunkvežimius plačiumą ir tai yra tik ribotų mastų, bet taip pat jie yra naudojami Suomijoje ir Švedijoje. 73 procentai krovinių jis pervežama, Švedijoje net daugiau, 90 procentų tenka megasunkvežimis pagal kilometrus tonai. Meg sunkvežimiai Vokietijoje, mm, Danijoje, Niderlanduose vis plačiau bandomi. 2008-aisiais prasidėjo tie bandymai, 2010-aisiais metais 3,6 procento sudarė tiek visų sunkvežimių. Jie uh, Danijoje. 2013 e, metais tokių buvo apie 600. Vokietijoje bandymai prasidėjo tik tai 2012 metų pradžioje ir nuo šių metų balandžio įregistruotų megasunkvežimių skaičius e, lieka mažas, tik 38. Taigi tas tie kroviniai, kuriuos perveža megasunkvežimiai, yra labai nedėlio masavo. 2001 mm. e, metais Olandija pradėjo bandymus E, paskui įvyko antrasis etapas, dabar vyksta trečiasis bandymo etapas, prasidėjęs 2007 metais. 2010 metų sausį e, bandyme dalyvavo 196 bendrovės ir daugiau kaip 400 megasunkvežimių. Pagal potencialą ES tenkanti. E, tiems sunkvežimės e, jis yra didžiulis. E, tai yra susiję ir su e, trūkumu alternatyvių transporto rūšių. Bet jeigu, norint plėtoti alternatyvas, pavyzdžiui, reikėtų labiau išplėtoti geležinkelius, kurie gal būtų ir pigesni pervežant prekes. Ir E, jeigu, jeigu galės megasnukvežimiai važiuoti pagrindės keliais, tai taip pat trukdys jų plėtoti. E, taip pat kyla klausimas dėl mažo tankio produktų. Jie uh, užima daug vietos ir galbūt tai būtų viena iš galimybių megasunkvežimiams. Taip pat uh, matome, kad megasunkvežimiai naudojami žemės ūkio, maisto, tekstilės uh, produkcijos srityje, taip pat e, kok, peržiant koksą ir e, perdirbtus naftos produktus. Europos Sąjungoje e, transporto padėtis išlieka panaši kaip ir anksčiau, bet yra skirtum tarp valstybių narių Latvija, Estija ir Lietuva. Daugiausia krovinių perveža geležinkeliais dėl to, kad labai svarbios jungtis yra su Rusija pietų e, Europoje e, geležinkelis užima mažesnę rinkos dalį. E, Švedija ir Suomija daugiau, pavyzdžiui, 25-35 procentai, nežiūrint to, kad ten važinėja ir megasunkvežimiai. Mūsų tyrimas parodė, kad yra labai didelis skirtumas dėl numatomo modalinio pasikeitimo, jeigu bus e, pradėti naudoti mega sunkvežimiai. Taip pat e, reikia kalbėti apie elastiškumą rinkos e, ir reikia kalbėti apie geležinkelius ir vandens transportą ir galimybės jiems plėstis. ir elastiškumas keliuose yra veiksnys, e, nuo kurio gali priklausyti kaina, pervežant krovinius ir galbūt, jeigu išauks, gali daugiau krovinių būti pervežama geležinkeliais ar e, vandeniu. Ir matome, kad jeigu tas elastiškumo koficijantas yra tik 0,05 procentai, tai paklausa yra labai maža tokiems sunkvežimės, o jeigu 1,5 procento, tai e, paklausa yra didesnė. Bet kol kas nesutarėme dėl to elastiškumo principo pritaikymo. Egzistuoja e, įvairios e, variacijos, įvairūs paskaičiavimai. E, tyrimai rodo, kad didžiausi pokyčiai gali būti susiję su geležinkeliu, e, pervežim geležinkeliais ir vandeniu. Nuo 20 e, iki 30 procentų, 10-20 procentų žemės ūkio produktus pervežant Niderlandų Transporto ministerija nustatė, kad tyrimo dalyvių didžioji dauguma 90 procentų galvoja, kad, 90, kad, ne, kad tie megasunkvežimiai nepakeiks iš esmės transporto e, pasiskirstimo. Švedijos tyrimas rodo, kad jeigu nebebūtų naudojami megasunkvežimiai, e, pasikeis šiek tiek padėtis, bet nebus perinama iš esmės nuo kelių prie geležinkelio. Uh, E, dabar Švedijos krovinių pervežimo tinklas yra gerai išplėtotas, galbūt todėl tų didelių pokyčių nebūtų. Jeigu geležinkeliai yra išnaudoję beveik visą savo pajėgumą, tai e, galbūt e, būtų didesnis perėjimas, perkelimas pervežimų nuo geležinkelių e, į kelius, jeigu bus leista naudoti mega sunkvežimis. Kalbant apie kelių krovinių pervežimą keliais ir jų e, elastiškumo koficijantą, čia mažai gavome rezultatų iš įvairių studijų. Kokį poveikį transporto modalinis pakeitimas turės uh, priklauso ir nuo pasirinkto sprendimo, bet kalbant apie kaštus, reikės išvelgti infrastruktūros kaštus, taip pat e, srautų pakeitimo kaštus e, įvedus tuos sunkvežimius, nes kalbant apie saugų eismą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo kaštus, taip pat e, poveikis infrastruktūrai yra trejopas, ilgalaikis poveikis keliams, taip pat apimtys, kalbant apie tunelius, žiedus ir, ir kitus infrastruktūros elementus. Taip pat poveikis tokioms struktūroms kaip tinklas, e, tiltas, kur reiks juos atnaujinti. Taip pat reikia atsižvelgti tradicinius eksploatavimo kaštus. Nes panašu, kad ir jie išauks. Šalia to dar yra ir fiziniai bruožai tokių sunkvežimių, jie sunkesni ir studijos rodo, kad dėl to ir e, reiks atsižvelgti infrastruktūros elementus. Dauguma, dauguma tų um, sunkvežimių turi daugiau ašių ir tas svoris skirtingai paskirstomas. Ir dėl to infrastruktūra netaip smarkiai nusidėvės. Dar kalbant apie infrastruktūros gerinimo kaštus, tunelius ir tiltus. Iš dalies tuos kaštus galima būtų subalansuoti tokiu būdu, kad jie e, mažesni tiltai nebūtų naudojami tokiu atveju. Taip pat e, tokie sunkvežimiai užima daugiau vietos stovėjimo aikštelėse tokiose šalise kaip Italija, Graikija, kalnuotose vietovėse, aišku, infrastruktūrai gendyti ten kaštai bus didesni, tinklas bus ribotas, kur galėtų tokie sunkvežimiai važinėti. Studijose mažai įrodymų apie tai, kiek tokie sunkvežimiai turės įtakos eismo srautams. Literatūroje yra diskusijų apie tai, koks galėtų būti poveikis, nes e, juos sunkiau aplenkti, tarkim, ir panašiai. Tačiau tas poveikis nebuvo stebimas ir sudėtinga daryti išvadas iš turimų įrodymų, kad tas poveikis bus didžiulis. Poveikis eismo saugumui. Jis didelis, nes nelaimingų atsitikimų e, dažnai poveikis ir mastai yra kur kas didesni, nes kinetinė energija didesnė. Tačiau neradome įrodymų, kad e, tai darytų didžiulę, didžiulę, didžiulę žalą saugumo situacijai. Nei Švedija, nei Suomija neturi įrodymų dėl to, kad didesnė rizika kyla saugumui dėl tokių sunkvežimių vedimo. Daugiausiai nelaimingi atsitikimai ir nukentėjusių skaičius nesikeičia, nesvarbu, ar tai yra e, labai didelis sunkvežimis ar eilinis sunkvežimis. Na, apskritai, saugumas gal net pagerėtų, nes mažiau sunkvežimių būtų, nors galbūt tokių nelaimingų e, situacijų situacijos būtų e, didesnės, bet jų būtų mažiau. Taip pat emisijų, emisijų e, ma, mastai, tokie sunkvežimiai yra veiksmingesni e, dėl kūros sunaudojimo ar panašiai. CO2 emisijų padidinimas dėl to, kad persikeltų kroviniai nuo geležinkelių į, ant, į kel, ant kelių e, gali būti įvertinamas taip pat kalbant apie elastiškumo koficijantus ir panašiai. Studijų rezultatai labai įvairūs. Studijos, kurios numato emisijų padidėjimą nuo 1,5 iki 1,53 e, procento padidėtų CO2 emisijos, o kai kuriuose studijose teigiama, kad net 4 procentai procent CO2 emisijos sumažės, taip teigia Niderlandų transporto ministerija kelių transportas sudaro didelę dalį bendrame CO2 iš, išmeti, kalbant apie bendrai CO2 išmetimą. Tačiau nu, iki 20 metų 20 e, procentų turėtų sumažėti CO2 emisijos. Toks yra tikslas, už, kurį užsibrėžėme 10-ame dešimtmetyje. Bet e, rezultatai rodo, kad galėtų arba sumažėti CO2 emisijos, arba padidėti priklausomai nuo atliktų studijų. Taigi poveikis vis tiek yra nemenkas. Taigi sunku pasakyti, ar tokie labai dėlis sunkvežimiai būtų kliūtis siekiant to tikslo ar privalumas. Taip pat studijose sutariama dėl to, kad tokie sunkvežimiai daugiau, daug įtakos turės eismo saugumui, nes panašu, kad avarijų skaičius galėtų sumažėti. Mhm Taip pat skiriasi nuomonės įvairioje literatūroje ir trūksta žinių ir daugiausia prielaidų yra daroma pagal elastiškumo koficijantus. Taip pat reikia stebėti bandymus, kurie vyksta Niderlanduose ir Danijoje, kad galėtumėme suprasti, kokį poveikį jie turėtų visoje Europoje. Ačiū. Dėkoju, dabar pranešėjas Jorgas Laitridas sureaguos. Jums penkios minutės skiriamas. Ačiū pirmininkė. Bandau kalbėti angliškai, bet šį kartą norėčiau, kad mane gerai suprastų, tai aš perėsiu į vokiečių kalbą. Yra daug stovinčių žmonių, kurie negali klausytis vertimo bet aš aišku negaliu tavęs įkalbėti ir nekalbėti savo gimtają kalbą. Mano austriškas variant, vokiš, vokiečių kalbos variantas gal dar prastesnis. Pirmininkas. Aš manau, kad tie, kurie sėdi, kviečiu juos susėsti ten, kur yra laisvų vietų, arba sėsti ten, kur gali sėdėti parlamentarai. Galbūt galima juos būtų sustumti glau, glausčiau ir leisti atsisėsti į tuščias vietas žmonėms, kurie stovi. So Tony, if you want to sit next to Matthew, you can have the guard of honor next to Matthew. But I do find it ridiculous. That Nes na, jokingai, kad, jokingai atrodo tai, kad žmonės stovi, kai yra tuščių sėdimų vietų. Galbūt tvarkdariai galėtų pasirūpinti, kad e, atsirastų vietos atsisėsti visiems. Penkios minutės, Jorgui. Uh, Ačiū pirmininkė. Kuomet pirmą kartą susipažinau su tyrimo išvadomis, pagalvojau, kad e, tyrimo rezultatai nėra vienareikšmiški ir aspektų už ir prieš tos e, mega sunkvežimis, mega vilkikus. Aš nenorėjau jos paviršutiniškai skaityti, e, vertinti šios studijos ir jos išvadų. Tačiau, kai perskaičiau visą tyrimo išvadą, man kilo noras pasveikinti ja, e, e, pateikusius ja, asmenys su taip tendencingai parengtomis išvadomis. Kaip priejau tokios išvadas? Na, galima būtų tvirtinti, kad aš kaip politikas turiu savas įsitikinimus, tačiau paž pažiūrėkime, kaip buvo atliktas šis tyrimas. Praktiškai buvo paimti anksčiau atlikti visi tyrimai, e, juos atitinkamai atrinkus vadovauja, o atranka buvo vykdoma pagal tris principus. Pirmasis principas buvo teminis platus spektras, geografinė koncentracija į ES teritoriją ir e, e, buvo bandoma rasti tam tikrą pusiausvyrą tarp priešininkų ir šalininkų šių mega vilkikų. Tiesių, tos pusiausvėros ten visiškai nebuvo, nes šeši buvo e, už, e, vienas buvo už arba prieš neaišku ir vienas buvo aiškiai prieš. Aišku, prie, jeigu jau prieš pradedant vykdyti tyrimą pasirinkamos tam tikros tendencijos, tai galima iš anksto žinoti, kokios bus to tyrimo galutinės išvados. E, <clears throat> Na, buvo pasiremta trimis tyrimais iš ES, vienu Australijoje, čia nežinau, ką turi bendra Australija su savo dikumomis ir ES. Trys tyrimai buvo atlikti Junktinė karalystė, Švedija, Niderlanduose, tai yra šalyse, kuriuose tie mega vilkikai naudojami jau pakankamai ilgai. Taigi, kokį objektivumą čia būtų galima išvelgti? Mano vertinimu, nuo pradžios iki pabaigos ši, šis tyrimas yra visiškai tendencingas, jo pagrindinis tikslas buvo ne įvertinti visiškai objektyviai e, visas aplinkybės, ko tikėtųsi Europos mokesčių mokėtojai, o nusikis mm, parengti palankės išvadas megavilkikų naudotojams, nors iš tiesų mm, jos mm, netgi labai palankios ir nėra e, kodėl nebuvo, kilo klausimas, kodėl nebuvo pasiremta po 2010-aisiais atliktų tyrimų rezultatais. Kodėl e, buvo pasirinkta būtent ta literatūra, o ne kita, kokiais kriterijais vadovaujantis. Ir aš nenorėčiau čia dabar gilintis į smulkmenas, tačiau galutinė išvada, pavyzdžiui, dėl to, kad e, tik tai, pavyzdžiui, Niderlanduose infrastruktūros pokyčiai nebuvo tokie būtini, kad galima daryti e, tokią pačią išvadą ir pritaikyti visai Europai. Aš manau, kad tai yra e, akiplėšiškumas beveik, nes Europos teritorija tikrai nėra tokia geografiniu požiūriu kaip Niderlanduose. Tai čia apskritai netgi negalima kalbėti apie kažkokias tai mokslinės išvadas, tai yra paistalai. Ir e, jeigu jau kalbama apie geležinkelio transporto e, ir e, rinkos dalį, peržant krovinius tokiose šalyse kaip Švedija, Suomija ir panašiai, tai tas bendrasis kontekstas iš tiesų yra visiškai kitoks. Ir nes tose šalyse geležinkelio transporto dalis krovinių rinkoje iš tiesų nėra tokia didelė. Jeigu būtų, kaip pavyzdžiai, paimtos kitos šalis, būtų galima padaryti visiškai kitokią išvadą. Jūs visiškai neatsižvelgėte savo tyrimę į E, megavilkikų e, naudojimo poveikį darbo sąlygoms, jų skaičiui e, kitose transporto šakose, pavyzdžiui, geležinkelio transporte. Jūs apie tai nerinkote jokių domenų. Ir baigdamas noriu įvertinti šį atliktą tyrimą kaip blogą, kaip naudingą megavilkikų lobistams. Ir aš tikrai nesuvokiu, kaip Europos mokesčių mokėtojų pinigais būtų galima finansuoti tokį tyrimą. Ačiū. Ačiū dabar suteiksiu galimybę pareikšti savo nuomonę keturiems ekspertams, e, kuriems buvo patikėta įvertinti atliktą tyrimą. Pirmas kalbės profesorius Krozė. Ačiū, aš kalbėsiu prancūziškai savo gimtają kalbą, taigi užsidėkite ausines. Kalbant apie samatą šio tyrimo, tai jos buvo laikytasi, buvo bandoma įvertinti megavilkikų poveikį infrastruktūrai, šiltnamio efekto dujų išmetimo apimtims ir E, kitiems aspektams, taip pat įvertinsiu globaliniu požiūriu. Šiuo požiūriu iš tiesų tyrimas buvo atliktas vadovaujantis pateiktomis instrukcijomis ir e, e, atitinkama užduotimi suformuota Prancūzija. Prieš keturis metus buvo panašaus pobūdžio tyrimas atliktas, jie atliko aplinkos apsaugos agentūra, pristatytos išvados buvo lygiai tokios pačios kaip ir Šio tyrimo išvados techninių požiūrių mega vilkikai nekelia e, tokių problemų, kuris būtų galima įsivaizduoti. Iš tiesų CO2 e, išmetimai dėl jų naudojimo nepadidėtų ir e, poveikis kitoms sritims nepakistų. Galbūt antroje dalyje E, įvairūs scenarijai nepakankamai e, nušviečiami. Dėl rekomendacijų praškai siūloma arba visiškai leisti, arba beveik ne, neleisti naudoti šių mega vilkikų, bet be techninių aspektų visuomet esama ir politinių aspektų. Ir e, politinis aspektas yra toks, kad reikia E, e, jeigu būtų leidžiama naudoti šio tipo vilkikus, tai būtų atidaryta Pandoros, atverta Pandoros skrinė e, ir būtų prarasta viltis plėtoti geležinkelių, transporto infrastruktūrą, krūvinių pervežimui, ją ja, geriau naudoti. Ir todėl būtina prielaida yra palanki e, socialinė ir politinė e, situacija. Šiuo atveju Prancūzijoje tam reikia e, palankaus vyriausybės atinkamo ministerijų versinimo, tačiau vertinant ekonominių požiūrį, vien tik tai, kadangi esu ekonomistas, tai krovininių automobilių naudingumo koficijantas yra daug didesnis negu, pavyzdžiui, lengvųjų asmeninių automobilių, tačiau apie tai ir į tai praškai niekas neatsižvelgia. E, kita problema mm, susijusi ne tiek su pačiais megavilkikais, kiek apskritai su bendra situacijos e, būklė pervežant krovinius sausumos keliais, su saugumo aspektais Taigi, vis, atsižvelgiant visus šios požiūrius, juos įvertinus, reikia labiau kalbėti apie, ne apie techninio pobūdžio aspektus, tačiau apie politinius ir politinio pasirinkimo aspektus. Manau, kad tą verta pabrėžti ir daugiau nesiplėtosiu. Ačiū profesoriu, kad neviršijate jums skirto laiko. Kitas kalbėtojas yra profesorius Alanas Maginin iš Kūnų logistikos universiteto. Ačiū. Man šis tyrimas padarė įspūdį, atsižvelgiant į atliktą darbo apimtis, įvertinant ankstesnių tyrimų rezultatus. E, išvados tačiau nebuvo pakankamai adekvačios, nes daugiausiai buvo skirta dėmesio megavilkiklų megavilkiklų kainai, jų naudojimo sąnaudoms, na, galima vilkikais monstrais vadinti, ar kaip norit. E, tačiau mažiau dėmesio buvo skiriama ekonominiai naudai, e, galimybei tokius vilkikus naudojančiams įmonėms plėtoti logistinės struktūras. E, na, Aš e, šiandien norėčiau būti šališkas, tačiau galbūt e, prieš pradant tyrimą reikėjo pasirinkti šiek tiek e, neigiamesnį požiūrį. Kiti kriterijai, kuriuos galbūt reikia atsižvelgti, tai mm, yra finansiniai kriterijai, Ir jeigu komisija arba vyriausybės būtų užsakiusios šį tyrimą, tai jo išvados būtų buvusios galbūt daug griežtesnės nei dabar pateikiamos. Tyrimas yra pakankamai didelės apimties, atsižvelgiant į puslapių skaičių, tačiau kai kuriuose srityse argumentai galėjo būti pateikiami išsamesni, kai kurie minėjo poveikį ekonomikai, galbūt Daugiau dėmesio reikėjo skirti ekonominiai šių vilkikų naudai, netiesioginiai naudai, e, kurią patirtų Europos ekonomika. Kitas klausimas, kuriam būtų buvę galima skirti daugiau dėmesio, tai yra transporto srautų mažinimas. Šiam dėl šio klausimo e, skyla daugiausiai dėmesio. <clears throat> Ir tyrimo vykdytojai minėjo, kad dėl elastiškumo čia galima pastebėti labai didžiulius skirtumus atskirose šalise. Taip pat nebuvo pakankamai konsultuojamas su pačios pramonės atstovams. Bandant įsiaiškinti, kuriuose tiekimo grandinės sektoriuose daugiausiai jie yra naudojami ir jeigu į tai būtų buvęs atkreiptas dėmesys, būtų galima daryti aiškesnės išvadas dėl transporto srautų. Kitas svarbus uh, faktorius, kadangi aš mm, jau daug metų e, skiriu šiai temai. E, puikiai žinau, kaip sudėtinga pastatyti šios vilkikus ant kelio e, ir kaip sunku sukaupti tinkamus duomenis dėl krovinių pervežimo sausumos keliais, dėl šių transporto priemonių naudojimo intensyvumo Manau, kad šiai e, temai jau ir taip yra skiriama pakankamai daug dėmesio, galbūt netgi per daug ir galbūt reikėtų naujus tyrimus orientuoti į e, šiek tiek kitokius, naujesnius duomenis. Aš tačiau baigdamas norėčiau pabrėžti, kad visa ši vykstanti diskusija labai smarkiai priklauso nuo elastiškumo verčių, nuo finansinių sąnaudų tačiau daugumoje tyrimo išvadų e, dažniausiai teigiama, kad e, transporto priemonės pasirinkimas dažniausiai priklauso nuo jos sąnaudų, e, o kiti aspektai yra antrarūšiai. Nuoširdžiai kalbant, e, geležinkelio transportas šiuo metu savo kokybę ir visais e, kitais aspektais atsilieka nuo sausumos transporto. Galbūt ateityje ta padėtis pasikeistų, tačiau mes neleistume naudoti e, megavilkikų. Tai, ar tiksliau, jeigu leistume naudoti tuos megavilkikus, galbūt tai paskatintų geležinkelio transporto pagerinti savo teikiamų paslaugų kokybę. Pabaigai dar norėčiau pabrėžti, kad dauguma teigiamų išvadų dėl megavilkikų dažniausiai grindžiami e, praktinė patirtimi. Turėtume vertinti padėtį tose ES ir viso pasaulio šalise, kuriuose leidžiama jau daug metų šios vilkikus naudoti. Manau, kad nėra nei vienos šalies, kuri būtų atšaukusi leidimą naudoti šios vilkikus, o tai turėtų reikšti, kad tikrai vertėtų pamastyti apie galimybę leisti juos naudoti. Ir nepriklausomai nuo to, ar mes leisime ar neleisime tokius vilkikus naudoti, reikėtų susitarti dėl apibrėžimo tokio vilkiko, kuris e, leis labiausiai sumažinti sąnaudas ir gauti didžiausią ekonominę naudą, taip pat būtų geriausiai pritaikytas egzistuojančiai e, Europoje infrastruktūrai bei darytų minimalų poveikį aplinkai. Taigi reikia ieškoti e, bendros kompromisinės pozicijos ir šiame tyrimė buvo bandoma tą padaryti. Ačiū. Dėkuoju toliau Timas e, Brimeš e, iš Lioveno, Transport Mobility organizacijos atstovas. Kalbėsiu olandiškai. Manau, kad tyrimas yra labai naudingas. Jis rodo, kas atsitiktų, jeigu būtų pradėti naudoti plačiau tie labai dėlis sunkvežimiai. Ir jo tikslas e, pristatyti tą klausimą platesniai e, auditorijai, pakalbėti apie galimą poveikį. Aš e, panašaus požio laikausi kaip ir profesorius Makinonas. Paminėsiu tik tai tai, kur mūsų nuomonės skiriasi. Reikia kalbėti apie poveikį transporto srautui, transportas skir... apskritai. Ir tai yra vienas iš sudėtingiausių dalykų. Taip yra todėl, kad labai sunku yra uh, Europos lygmenių išskirti rezultatus, išskaidyti. Ir kyla klausimas, kiek tie labai dideli sunkvežimiai naudės antrinius arba e, tretinės reikšmės kelius, tikriausiai pirmiausiai naudosis pagrindiniais keliais. Kitas klausimas - šiltnamio efektas sukeliančios dujos, sauga. Tie aspektai labai aktualūs, tačiau e, viskas yra susijęs su priežastimis ir taip pat su galimu modaliniu po, poveikiu, pokyčiu atsirasančiu dėl megasunkvežimių. Profesorius Makinanas sakė naudos e, kaštų analizė, jeigu būtų atlikta transporto. Tai būtų labai geras dalykas, nes pasigendama ataskaitoje būtent šio aspekto. Vienas dalykas, kurį pastebėjau apžvalgoje, yra tai, kad į Junktinę karalystę pažiūrėta e, du kartus, o Prancūzija, Vokietija, Ispanija visiškai nepateko į e, tyrimą ir galima pasakyti, kad dėl to rezultatai yra netolygus. Kaip sakiau, SWOT analizė yra e, privalumų ir trūkumų analizė yra labai naudingas elementas. Ir reikia galvoti apie ekonominį poveikį naudą visuomeniai. Dar vienas dalykas, kuris būtų kurį būtų buvę įdomu pamatyti, tai būtų taip vadinamas koridorių scenarius. Valstybės narės tarpusavė turėtų susitarti dėl to, ar jos leis e, ilgesnius, sunkesnius e, sunkvežimius įvažiuoti savo e, teritoriją ir jeigu taip, tai kokią tos teritorijos dalį. egzistuoja direktyvoje tam tikrų nuostatų dėl pas, pasienio ar tarptautinių elementų ir galbūt reikėtų jas išplėsti. Teoriškai jau yra daug kas padaryta tyrimų srityje, bet jeigu pasižiūrėsime į praktinius, platesnius tyrimus, tai turėtume pasakyti, kad jų reikia, norint labiau pasiaiškinti situaciją. tas penkias minutės. Ačiū, sveiki visi. E, pristatysiu bendrasias savo vertinimo išvadas. Manau, kad tyrimas yra naudingas mokslinio tyrimų e, rezultatų peržvelgimas. E, siekiama pateikti išvadas apie galimą poveikį, bet jisai nėra išbaigtas. Tai mano pirmas pastebėjimas. Antras dalykas Deja, išsamios išvados ir scenarijų e, pristatymas ne visiškai atitinka problemas, kurios yra išiškintos pagrindinėme pranešime. Ir e, pagrindinis mano pastebėjimas yra toks, kad e, politikos prieimimo srityje reikia kur kas išsamesnių tyrimų dėl to, kodėl trūksta sutarimo ir kodėl skiriasi tyrimai anksčiau atlikti šio klausimu. Jeigu kalbėsiu detaliau, tai paminėsiu porą stipriųjų aspektų, kurie jau buvo minėti šiandieną. Pranešimo arba ataskaitos vienas iš privalumų yra tas, kad daromas labai e, e, rimtas e, skirtumas tarp elastiškumo, tarp skirtingų transporto rūšių ir tarp paties kelių transporto, jo viduje ir e, dėl to galima daryti įvairius modelius ir greičiau suprasti, lengviau suprasti e, povei, e, pokyčius kilometrui tenkančių transporto priemonių grupėje. E, yra e, pastebėta, kad rezultatai labai skiriasi dėl poveikio, kalbam apie šiltnamio efekto e, dujų išsiskirimą, poveikį keliams ir panašiai. Aš norėčiau pastebėti, kas yra svarbiausia. Pirmiausia, krovinio faktoriaus, krovinių faktoriaus poveikis ar poveikis jam. Tai labai svarbu, galvant apie galimus pokyčius. Ir galvojant, ar, e, pavyzdžiui, e, jeigu bus plačiau naudojami mega sunkvežimiai, kokį jie poveikį padarys įprastiniams vilkikams. Tai yra labai svarbu, e, galvojant apie saugumo ir aplinkos poveikio aplinkai aspektus. Reikia atlikti daugiau lyginamosios analizės. Kitas dalykas - kaštai E, už toną e, kilometrui ir kaštai susijęs su transporto priemonės kilometrais. E, tokie sunkvežimiai keliauja toliau, bent jau taip matome iš kai kurių tyrimų ir tai susijęs su maisto produktų pervežimu. E, kitas dalykas, e, klausimas, kaip dabartinis tinklas e, susijęs su poveikiu ekonomikai, bet poveikiu aplinkai ir išorės sąnaudoms. Dar vienas dalykas, kurio pasigėdau tyrime. Skirtingi tyrimai turi Tiksliau reikia pasižiūrėti, kokie tyrimai yra atlikti operatoriams, ir, e, kurie užsima specifinių e, krovinių pervežimų ir e, kurie labiau žiūri tuos, kurie užsima pervežimą apskritai elastiškumo pasirinkimą jau minėjau, tai e, didelis rūpinio kelinis klausimas, kaip sakiau, e, dėl tonų e, gaminamų ir suvartotų e, prekių kiekis gali būti labai mažas. E, bet jisai gali būti labai e, aukštas pagal kilometrus tenkančius transporto priemoniai. E, kai kurie klausimai e, liktai išsameu išnagrinėti. Pavyzdžiui, Švedijoje pas, iš Švedijos paimtas dešimties metų laikotarpis, kur didelių pokyčių nebuvo, bet dešimtajame dešimtmetyje Švedijoje uh, E, matėme, kad labai sumažėjo net 20 procentų pervežimas e, krovinių geležinkeliais. Galbūt reikėjo tyrime e, labiau dar panagrinėti šį aspektą. Pirmininkė, aš tuoj baigsiu, nes jau nebeturiu laiko beveik. Manau, kad norint suprasti, kodėl nėra sutarimo, kodėl taip skiriasi požiūris ir techniniai rezultatai, reikia atsižvelgti, kad vidinės e, sąnaudos, vidinis sąnaudų sumažinimas operatoriui nėra tas pats, kas bendrų sąnaudų sumažinimas, ypač jeigu apsižvelgsime į spūstis, poveikį aplinkai ir panašiai. Išorės kaštų e, mažinimas, tai yra e, kaštų visuomeniai E, apskritai yra politikos pagrindinis tikslas. Ir baigdamas pasakysiu, kad nežinau, ar mes pasieksime pažangos šioje srityje, kol nebus deramos sistemos, kuris spręstų šias klausimus, pavyzdžiui, modalinių pokyčių ir išorės kaštų. Elementus, kurie pimtų kitaip, mes e, vargu ar rasime techniškai e, primtą sprendimą šios problemos, taip, kurį taip pat primtų ir visuomenė. Labai ačiū dabar nariai. Aš e, perskaičiu la, sąrašą. po 45 minučių nebeprimsiu nei vieno norinčio pasisakyti dvi minutės ir jūs žinote puikiai, kolegos, kad laikrodis labai griežtai skaičiuoja laiką. Ačiū, pan pirmininkė, noriu padėkoti už atliktą tyrimą. Jo išvados e, politikų dažnai vertinamos ir siejamos su rezultatais, kurių tikimasi. Taip pat e, <clears throat> kiekvienas dar savo komentarais dar nori ir šiek tiek e, politinį spaudimą padidinti. Diskusija šią temą vyko pakankamai dažnai ir anuo metu, jei prisimenu, mes patikime neblogą pasiūlymą, e, kuriame buvo teigiama, kad jeigu skirtumai atskiriuose šalise yra tokie dideli, tai bus sudėtinga susitarti ES mastu. Antras dalykas - ekonominis aspektas, kurį minėjote, e, susijęs su tuo, kad e, pats transporto sektorius turėtų skirti e, ekonomin, ekonomiškumo, ekonominio naudingumo aspektui, nes nelabai galiu įsivaizduoti, kad vežėjai, kuriems tai būtų ekonomiškai nenaudinga, pirktų tokius vilkikus. Kitas dalykas, mes neturėtume padėti vienoms transporto šakoms, e, kengdami specialiai kitoms. Mes bandome padėti geležinkeliams, tačiau e, e, tokia situacija, kuomet gelžinkelių bendrovės nepakankamai investuoja į krovinių pervežimą, mes nieko negalime padaryti. Ajala Sender pranešime buvo atitinkamos išvados pristatytos ir jame buvo teigiama, kad viešasis sektorius apmoka poveikį aplinkai poveikį infrastruktūrai ir reikia vertinti visas e, šias aplinkybės ir poveikius ir padaryti objektyves išvadas ir manau, kad šio principo turėtume vadovautis ir ateityje. Ir aš manau, kad, e, mielas e, kolega Leichtridai, po rinkimų tavo šalyje galėsime daug ramiau aptarti šį pranešimą. Ačiū uždėmesi. Pana jau kadrauju dvi minutės. Ačiū. Dėkoju už įžanginį pasisakymą. Aš pritariu tam, ką sakė ponas Laistryt. Remiantis tais pačiais duomenimis, studija pateikė skirtingas išvadas, ypatingai dėl elastiškumo ir lankstumo. Kalbant apie didesnius ar mažesnius sunkvežimius, turime suprasti, kad pervežimų sektoriaus konkurencingumas daugiausia nulems tai, kiek krovinių bus pervežama keliais. Taip pat reikia nepamiršti ir saugumo kaštų. Kuo didesnis sunkvežimiai, kuo didesnis apkrovimas, svoris, tuo tokių nelaimingų atsitikimų padariniai bus sudėtingesni. Ir aš, man tiesiog įdomu, ar buvo panalizuoti tie uh, išoriniai kaštai, eismo nelaimės, investicijos reikalingos infrastruktūrą, kelių eksploatavimui skiriamos išlaidos ir panašiai. Ir galiausiai kyla labai paprastas klausimas, ar mes norime padidinti eismą keliuose, ar norime būti aktyvūs ir skatinti kitus, kitas transporto priemonės ir būdus - vidaus vandenis ir geležinkelis. Būtent tą akcentavo ekspertas. Ir tai susijęs su transporto, du, transporto 215, 2015 baltąją knygą. Čia komisija išsakė sieki kuo daugiau krovinių perkelti ant geležinkelių ir kitų transporto priemonių, jo, ypač kalbant apie ilgus atstumus, ilgų pervežimų atvejus. Šioje studijoje pasirinkta visiškai kita kryptis, taigi man įdomu, kiek ši studija atitinka Baltosios knygos e, siekius. Ponas Benion, liberalų vartų. Ačiū. Pirmiausia, dėl saugumo. Pagal ataskaitą sumažėtų bendrai avarijų skaičius ir saugumas pagerėtų. Ar kaip tai yra vertinta, ar tik tai eismo įvykių skaičiaus prasme, o ne rimtumo prasme? Kaip tie du veiksniai yra įtraukiami tam, kad būtų pateiktas pilnas paveikslas. Dėl CO2 emisijų panašu pagal studiją, kad mažės tos emisijos. Tačiau, kalbant apie tarpmodalinius pakeitimus 30 procentų mažiau turėtų būti išmetama CO2 atlikus tą modalinį pakeitimą. Taip pat e, kolega iš Lioveno kėlė tą klausimą, e, miestų keliai, vidaus vandenys ir panašiai, panašu rezultatas būtų visai kitoks, jeigu tie dideli sunkvežimiai būtų patvirtinti konkretiems koridoriams, kurie jau yra pasirengę ir infrastruktūra ten tinkama, o ne priešingai dabar čia reiktų daryti ir tiesiog teikti, kad bus draudžiama įvažiuoti tiems sunkvežiams į tam tikras zonas. Taip pat studijoje keliamas infrastruktūros atnaujinimo kaštų klausimas, e, įtvirtinimas, tiltų įtvirtinimas, tunelių įtvirtinimas ir panašiai. Aišku, viskas priklauso nuo modelio. Jeigu bendrai bus pritarta tokiems sunkvežimiams, tuomet žinoma reiks daug kapitalo ir mano galutinis klausimas štai koks. Turint omenyje, kad valstybėms narėms sudėtinga surinkti mokesčius ir finansuoti tinkamai biudžetą, Jeigu tai reikštų, kad reikalingos bus didžiulės investicijos valstybėse narėse, per kokį laikotarpį būtų galima tikėtis tokių investicijų? Ačiū, ponė Lichtenberger, dvi minutės. Eva. Labai ačiū, kuomet pastarąjį kartą svarstėme šią temą ir vertinome tyrimų išvadas, jeigu neklistu beveik visi komiteto nariai, e, kurie domisi šio klausimu mūsų transporto komitete, kad be e, e, mikroekonominių skaičiavimų būtų pristatyti ir makroekonominiai skaičiavimai tam, kad galėtume padaryti politinės išvadas. Savame suprantama, kad situacija kalnuotose vietovėse yra kitokia nei lygumose ir sudėtingi, sudėtingesnė dirbožėmio sandara taip pat įtakoja e, bendrą sistemą. Taigi aš siūlau atsižvelgti ne tik į mikroekonominius aspektus, tačiau ir į makroekonominius kaštus tai, kad reikėtų perstatyti tunelius, viedukus, tiltus, e, e, transporto infrastruktūrą, taigi šiame tyrime apie tai nieko nekalbama ir aš čia išvelgiu didžiausias spragas, nes makroekonominės sąnaudos vien jau infrastruktūros požiūrių nėra įvertinamos ir nėra pateikiamas palyginimas su atitinkamu krovinių srautų perkelimu ant geležinkelio bėgių. Mums čia reikia konkrečios informacijos, o ne tik tai tam tikrų tvirtinimų. Vienas dalykas man sukelia didelį nerimą, e, tai yra tas tvirtinimas, kad tose trijose šalise, kuriuose naudojami megavilkikai, jie nėra uždrausti ir vien tik iš to daryti išvadą apie jų privalumus, tai švelniai tariant būtų mokslinio požiūrių šiek tiek avantūristiška taip teikti, kalbant apie šiltumo efekto dujas ir pateikiamus skaičiavimus, kurių nėra, tai reikia atitinkamai e, šios duomenys e, įtraukti, nekalbant jau apie transporto priemonių ašių apkrovimą ir panašiai. Dominik reikė. Ačiū, pana pirmininkė, norėčiau e, padėkoti tyrimo atlikėjams. Norėčiau kelis aspektus paminėti. Pirmiausiai, Labai sudėtinga apsispręsti dėl priemonių visai Europai, nes demografinė, e, geografinė ir ekonominė padėtis ir situacija Europoje skirtinga, nes Belgija tai ne Švedija, o Niderlandai tai ne Austrija. Ekonominis poveikis, savai suprantama, yra teigiamas, nes jeigu vienas vilkikas perveš daugiau e, didesnį svorį krovinių, tai e, konkurencingumo požiūrių e, jis bus e, pranašesnis. E, taip pat reikia paminėti, kad Švedijoje naudojami megavilkikai užima 90 procentų kelių transporto, sausumos kelių transporto rinkos, kalbant apie socialinį ir politinį poveikį infrastruktūrai, tai dėl to niekas nediskutuoja. Reikės pritaikyti infrastruktūrą E, stovėjimo aikštelės ir taip toliau ir panašiai. Kalbant apie ašių, e, tiksliau, e, nelmingus atsitikimus, kurios sukelia vilkikai, tai Europoje jau dabar keturis kartus aukų skaičius yra didesnis palyginti su lengvųjų automobilių sukeliamais nelaimingais atsitikimais, taigi čia poveikis nebūtų labai didesnis ar blogesnis. Aišku, kiekvienas sprendimas yra grindžiamas subjektyviu vertinimu, atsižvelgiant į tam tikrus socialinius, politinius, ekonominius ir kitokius aspektus. Ponas Hercog, dvi minutės, ačiū pirmininkė. Mėly kolegai, nežinau, ar a, tokį katalogą kopijavimo ir įklyjavimo būtų galima vertinti kaip tyrimą. Ir e, reikėtų išsiaiškinti, kas užsakė šį tyrimą, pagal kokius kriterijus buvo atrinkti ekspertai. Aš norėčiau išgirti atsakymus iš šios klausimus, taip pat kalbant apie turinį. Taip pat noriu paminėti kai kurios kolegų mintis. Ponas Makinin minėjo, kad pamažai, per mažai duomenų buvo pateikta. Europos komisija paprasčiausiai pražiopsojo atlikti poveikio vertinimą šią temą. Pas Makinin taip pat minėjo, kad reikia optimizuoti e, gelžinkelio transporto teikiamas paslaugas. Baltojoje knygoje apie tai kalbama, tačiau e, e, tyrimo išvados visiškai neminimi joje numatyti tikslai. Šiame tyrimė nuo pat pradžių remiamasi išvada, kad vienintelis priimtinas transportas krovinių pervežimo būdas yra sausumos keliais. Ir jeigu mes norime perkelti krovinius nuo sausumos kelių ant geležinkelio bėgių, tai reikia imtis atitinkamų veiksmų ir šiuo metu yra visiškai akivaizdu, kad jeigu būtų sumažintas, sumažintos krovinių transportavimo sausumos keliai sąnaudos iki 30 procentų, tai tie kroviniai būtų perkeliami e, kur nors kitur. Dar norėčiau apie kaštus pakalbėti. Vokietijoje infrastruktūrai pritaikyti prieis 4 milijardų eurų, Austrijoje 4,5 milijardų, Lenkijoje Lenkijos transporto ministerija visiškai nesirėmė šio tyrimo rezultatais, taip pat kritiškai vertinama galimybė naudoti tos megavilkikus. Taip pat noriu paminėti, kad tas krovinių perkelimo efektas sukels dar didesnę kaštų mažinimo spiralę Ir e, todėl e, krovinių pervežimas kitais būdais tik dėl to dar labiau pabranks, jeigu leisime naudotis, naudoti šiuos e, megavilkikus, tai taip pat pakenks e, mažoms vietiems įmonėms ir e, man tikrai kelia nuostaba, kad negirdime protestuojančių mažų ir vidutinių pervežimo įmonių savininkų balsų, nes leidus naudoti šios vilkikus, jie paprasčiausiai negalėtų e, išlikti rinką. Aš manau, kad e, šią studiją reikėtų, šį tyrimą reikėtų atlikti iš naujo ir pristatyti naujas išvas mūsų komitetui, pons Kok. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Styr. Jūsų tyrimas iš tiesų nepriimtinas tik tai tiems kolegoms, E, kuri laikosi kitokios nuomonės. Pone Makinė, noriu pasakyti, apie ką mes kalbame. Ilgas vilkikas e, gali būti, ilgi vilkikai gali būti skirtingi, ar tai yra 40, 45 e, ar 60 tonų E, vilkikai ir jeigu tokius būtų leidžiama naudoti, tai nebereikėtų jokių tų papildomų e, išlaidų infrastruktūrai pritaikyti, apie, kurią, apie kurias buvo kalbama. Taigi reikia apsispręsti, apie kokio svorio vilkikus mes kalbame. E, ir aš paprasčiausiai nenoriu, kad dabartiniai naudojami vilkikų modeliai taptų ilgesniais, jie paprasčiausiai turi būti pakeičiami iš esmės. E, kad jis būtų naudojamas naujausios technologijos, vaizdo kameros, kad e, būtų daromas mažesnis poveikis aplinkai, e, nes e, tie vilkikai, kurie dabar yra perkrūnami, yra seniaus, senesnio modelio, naujų paprasčiausiai neįmanoma perkrauti. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad susipažinkite su Erfurto technikos universiteto atliktų tyrimų dėl E, kombinuotų krovinių pervežimų tarp sausmos keliais ir geležinkeliais ir tuomet pakeistumėte savo nuomonę, ponė Leistridai. Aš pasakau už e, ilgus vilkikus, aišku, atsižvelgiant taip pat ir į subsidiarumo principą. Ačiū uždėjimus, ponas Kramelis, dvi minutės. Vienintelis teigiamas aspektas, kurį išvelgiu e, šiame tyrimė, tai yra tvirtimas dėl to, kad anksčiau atliktose tyrimuose nėra bendros išvados dėl ašių apkrovimo, dėl sąnaudų, dėl kitų aspektų, nes viskas priklauso nuo to, kas tą tyrimą užsako ir kokios pozicijos, laiko, kokios pozicijos laikosi jį atliekantis asmenis. Mega vilkikai gali būti naudojami tik tai ilgais atstumais, pavyzdžiui, jungtinėse valstijose. Ir jeigu dabar mes norime da, tik labiau susip, susilpninti geležinkelio pozicijas tam, kad paskatintume geležinkelį pasikeisti ir taip siekti didesnių e, krovinių srautų, pervežama geležinkeliais, tai tikrai e, mes tokių rezultatų nepasieksime. Suomijoje, kur naudojami šie vilkikai, nereikia keisti infrastruktūros mums, tačiau reikės tą padaryti, nes e, tai būtų naujovė Vokietijoje. E, pavyzdžiui, per Reiną yra uždarytas tiltas Šlesvio Holšteino žemėje taip pat, nes nėra pinigų tiems tiltams remontuoti. Dabar leisime naudoti sunkesnius vilkikus, ne remontuodami savo tiltų. Tai būtų visiška beprotybė. E, finansinių požiūrių taip pat negalima leisti naudoti tokių vilkikų. Aš pasigėdau <clears throat> atitinkamo tyrimo išvadų jungtinėse valstijose rezultatų, kad leidus naudoti šios vilkikus 45 procentai krovinių nuo geležinkelio bėgių buvo perkelti E, į sausumos kelius, o mes siekime visiškai priešingo rezultato. Čia dabar bandoma įteikti, kad e, e, du megavilkikai dabar pakeis tris įprastinius naudojamus vilkikus. Iš tiesų tikrovė yra kitokia. Paskutinė pastaba, žinoma, reikia keisti infrastruktūrą. Ne kiekvieną tiltą reikės. E, perstatyti, tačiau posūkius transporto žiedus tikrai. Tai, ką minėjo ponas Hertokas, tokiu būdu didžiosios įmonės gaus tik tai daugiau ekonominės naudos, o e, žalą turės apmokėti viešasis sektorius. Ačiū. Aš norėčiau štai ką pasakyti kas išaiškėjo iš diskusijų ir ataskaitos. Buvo vertinama ekonomika, transportavimo ekonomija ir jeigu sumažintumėme pervežimų keliais kaštus, tuomet tai būtų paskatinimas geležinkeliams dirbti veiksmingiau, efektyviau ir panašiai. Na, kažin ar mes čia realistiškai apie tai galime kalbėti. Mes turime konkretų prioritetą čia šiame komitete plėtoti geležinkelių tinklą ir pervežimą, krovinių pervežimą geležinkeliais. Ir jeigu mes pasirinktumėme tuos didelius sunkvežimius, tokiu būdu mes iškreipytumėme rinką ir geležinkeliam situacija pablogėtų. Na ir niekas nekritikavo geležinkelių, tai kad trūksta veiklos ir yra priešinamasi pokyčiams. Aš manau, kad reikia keisti geležinkelių psichologiją ir mąstymą, tačiau jeigu pasirinktumėme šį e, kelią, mes tokiu būdu e, per, krovinių pervežimą geležinkeliais nužudytumėme apskritai. Nes aš bijau ne dėl to, kad tie, e, tie sunkvežimiai turėtų tokį krūvį, tokį svorį ir panašiai. Tiesiog uh, Aš bijau, kad kitas žingsnis bus 62 tonų sunkvežimiai, dar vienas žingsnis 72 tonų sunkvežimiai ir panašiai. Ir visi tie argumentai, kurie yra pateikiami, bus pateikiami ir tada. Ir vienas klausimas, kuris mane duoda ramybės, yra štai koks. Kodėl yra stumiami tie sunkvežimiai dėl to, kad kelių, pervežimas keliais tampa pigesnis. Kuo pigesnis bus pervežimas keliais, keliais tuo uh, bus prastesnė mūsų transportavimo ir pervežimo politika. Ir tai, ką sakė ponė Lichtenberger, čia yra socialinių padarinių ir negalime jų, jų ignoruoti tik dėl to, kad pervežimas keliais taptų pigesnis. Kągi, grįžtame prie Jameso. Gal Jamesas nori sureaguoti? Uh, ir po to vertintojams dar suteiksiu galimybę kelioms minutėms sureaguoti. Džeimsai tau penkios minutės, o po to kelios minutės bus skiriamos visiems vertintojams, jeigu jie norės kažką pridurti. Jūs neprivalote kalbėti, bet tiesiog pagal demokratijos principus suteiksiu jums žodį. Prašau, Džeimsai. Kągi. Įvairių nuomonių e, išgirdau, atsakysiu į tiesiog iškeltus klausimus. Jūs klausėte, kaip vertiname saugumą, saugą. Ar tiesiog mirtingumo atvejus, atvejus vertiname ir panašiai? Ne, mes vertiname bendrai saugumą ataskaitoje, atsižvelgiant į kaštus susijusius su nelaimingais atsitikimais ir įvykiais ir taip pat į tai, kiek tokių galėtų įvykių įvykti, jų dažnumas ir sudėtingumas, sunkumas ir išvados štai kokios tai galėtų būti naudinga saugumui, būtent dėl to, kad pagal turimus įrodymus e, tiesiog sunkvežimių būtų mažiau ir viską sudėjus matome, kad jų būtų ir avarijų būtų mažiau, galbūt e, tos e, teismo įvykiai būtų sudėtingesni, bet jų būtų mažiau. Dabar kaip reiktų atnaujinti infrastruktūrą ir kas už tai mokėtų? juolab, kad vyriausybės neturi daug dabar lėšų. Yra įvairių mechanizmų, kaip būtų galima tą padaryti. Žinau, kad Švedijoje jie už tai sumokėjo padidindami kelių mokesčius. Niderlanduose atliekant bandymus, jie pirmiausia darė prielaidą, kad jie norėtų tik tai socialiai sumokėti, didinant kaštus už, už e, e, automobilių statymą, visus kitus kaštus padengtų jau per, pervežimo įmonės. Dabar į tai, kad teigimas, kad nesižvelgėme į viešuosius kaštus, o kalbėjome tik tai apie pačią pramonę ir tai, kiek jie sutaupytų. Uh, Tikrai netoks buvo mūsų studijos tikslas, mes bandėme atlikti ekonominę analizę ir atliekant ekonominę analizę negalime vertinti vien tik tai privačios naudos privačiam sektoriu, o ne viešam sektoriu, tas pats pasakytina apie kaštus. Taigi bandėme įtraukti įvairius veiksnius ir aplinkosauginis dalykus, infrastruktūrą ir panašiai. Tačiau ataskaitoje aiškiai teigiama, kad yra daug nesutarimo ir neiškumo. Dėl to mes neteigiame, kad yra aiškus atsakymai šios klausimus. Tačiau remiantis turimais duomenimis, kurie nėra labai išsamus, ir jų daugiau yra e, Europos šiaurėje. Aišku, Europa nėra blinas, bet reikia pasižiūrėti, kur jie yra naudojami, jeigu norime įvertinti situaciją. Ir vienintelė, vienintelė vieta, kur jie yra naudojama, tai yra šaliai šiaurės Europoje. Taigi tų studijų pagrindų panašu, kad nauda įmanoma, tačiau reikalingas geresnis poveikio vertinimas, tas sakoma, yra ataskaitoje. Būtų neprotinga pasiremti tik dabar turimais duomenimis, jų reikia daugiau ir ataskaitoje mes bandome neutraliai įvertinti situaciją ir ne, tikrai nebandome būti šališki. Aš nemanau, kad mūsų studija yra šališka, aš tikrai bandau atmesti tokius kaltinimus, aš tikrai nesu nei už, nei prieš. Ir manau, kad tai atsispindėjo ir mano, mūsų ataskaitoje. Nežinau, kiek čia dar buvo tų klausimų. Čia buvo daugiau pastabos išsakytos. Socialiniai aspektai. CO2 emisijos poveikis emisijų lygiui. Galima pabandyti tą įvertinti, bet čia nėra tiks, tikslusis mokslas. Vienas narys sakė, kad jeigu būtų modalinis, būtų perkeliami kroviniai nuo geležinkelių ant kelių, kad daugiau CO2 emisijų būtų. Ataskaitoje aiškiai sakoma, kad priežastis, kodėl manoma, kad sumažėtų CO2 emisijos, yra ta, kad patys sunkvežimiai sumaž, sumažintų CO2 emisijas per, už toną per nuvežtą kilometrą. Ir e, vežant prekes. Ir taip, tiesiog, nu, konsensuso nėra. Taigi tiek. Ačiū. Dvi minutės visiems, kurie nori pasisakyti. Vertintojai. Krozė, profesorius Krozė. Taip. Gerbiamas pirmininkė, dėkoju. Mes dabar matome situaciją, kai reikia suprasti, kad ir vieni, ir kiti elgesi nelabai racionaliai. Mes matome, kad tikrai e, didelės transporto priemonės prisideda prie e, auto įvykių, e, dėl jų daugėja nelaimingų atsitikimų, mirčių keliuose, krovinių pervež, pervežimas keliais. Tai yra susijęs su tam tikromis rizikomis, prekės pervežimas keliai, reikia E, kelti klausimą, ar tai yra pakankamai, ar to užtenka, ar tai yra gerai ir reikia lyginti tai taip pat su prekėmis pervežomis e, geležinkeliais. Ir taip pat e, reikia galvoti, kaip padidinti prekių pervežimą keliais. Aš esu už tai, ypač galvodamas apie Prancūziją. E, jeigu bus naudojama daugiau megasunkvežimių, vis tik tai dėl to nepadaugėtų nelaimingų atsitikimų, dėl to, kad jie turėtų veidrodžius, galėtų vairuotojai geriau kontroliuoti, kas yra už jų, kas yra prieš jūs. Ir e, galbūt tai net prisidėtų prie veiksmingumo, saugumo, nes jie nevažiuotų, pavyzdžiui, labai greitai, nes e, dėl greičio kyla didelis pavojus. Aš buvau Čilėje, e, JAV ir e, ten mačiau, kad yra labai griežta kontrolė, pavyzdžiui, svorio keliuose, reguliariai stoja sunkvežimiai ir jie e, yra tikrinami, pavyzdžiui, ar neveža desnio krovinio, negu jiems leidžiama. Profesorius Makinenas, reikia kelti klausimą dėl to, kaip tos visos bendrovės veikia. Daug kur Europoje modaliniai pokyčiai trans, nėra gera galimybė, nes ir išliks e, dides, didysis rautas krovinių pervežimo keliais. Kai kur. Taigi reikia kelti klausimą apie bendrą krovinių pervežimo rinką Europoje. Yra tam e, tikro, e, tikrų e, prekių, ne, kurių nebus galima pervežti kitaip kaip tik keliais. Pirmiausia, žemo tankio e, gaminiai. Bet tuo pačiu bendrovės nori e, padinti savo galimybės pervežti sunkesnius krovinius. Yra žiūrima įvairias galimybės. Šiandieną mes kalbame apie 25 metrų e, sunkvežimius sveriančius 60 tonų. E, bet pramonė galbūt galėtų galvoti apie sunkvežimius, vilkikus, kurie nėra sunkesni už šią ribą, bet kurie galėtų turėti didesnės, geresnės pervežimo galimybės. Kitas klausimas, kuris išiškėjo diskusijose, tų transporto priemonių uh, sekimas, matomumas, mes galime telematiką pasitelkti, kad galėtume stebėti, kaip jie veikia. Ir tokiu, ir tokiu būdu reguliuoti jų srautus, kad sumažintume jų poveikį neigiamą infrastruktūrai. Bet jeigu mes galvosime tik apie vieną kažkokią kitą transporto rūšį kaip alternatyvą, mes nerasime e, sprendimo. Dabar ponas Brimeš. Aš norėjau pasakyti, kad vargu ar tikitina, jog per trumpą ar vidutinės trukmės perspektyvą sumažės e, paklausa krovinių pervežimui keliams. Dėl to labai svarbu užtikrinti, kad e, visur, e, visos rūšys siektų padidinti savo produktyvumą ir vienas iš tų, viena iš tų rūšių yra kelių transportas, aišku, egzistuoja ir kitos galimybės. Jeigu žiūrėsime geležinkelį į vidaus vandens kelius, taip pat reikia tose srityse dirbti, kad transportavimas būtų veiksmingesnis ir plačiau naudojamas, tą norėjau pasakyti. Dėkoju, paskutinis kalbėtojas, ponas Bukan. Ačiū pirminkė. Trys trumpi pastebėjimai. Aš esu ekonomistas e, ir mano specializacija transportas, bet aš taip pat esu ir eilinis žmogus ir žinome, kad e, pervežimas prekių keliais yra brangus dalykas, jeigu bus sumažinti vidiniai kaštai, tai didės išoriniai kaštai pervežant prekės keliais. Ir labai svarbu nepamiršti šio aspekto priimant sprendimus šioje srityje. Antras dalykas, kurį norėjau pastebėjau, dėl e, dydžio ir svorio. E, mes norėtume daugiau duomenų šiuose srityse, bet yra problemų tam tikrų, nes aš matau tam tikrą pjūklo efektą. Atrodo, kad e, kalbant e, vieniems operatoriams gali būti kažkas labai gerai, jau kalbėsime apie tūrį, kitiems tai kels problemų ir jie sakys, kad reikia pakeitimų, kad mums tiktų e, taisyklės ir reikia pripažinti tuos skirtingus poreikius ir kaip e, profesionalai, kurie veikia tam tikrose srityse, turime atitinkamai reaguoti. Tai kitas dalykas, kurio nepaminėjome, kas labai populiaru Europoje, tai yra kaina E, tai turėtų padėti mums spręsti šias labai sudėtingas problemas. Jeigu norėsime sumažinti vidaus kaštus operatoriams e, ir jeigu tas mažėjančius kaštus kažkaip tai vėl bandysime didinti, pavyzdžiui, taikydami mokestį, e, reikia taip pat pasižiūrėti, kokį tokios priemonės turėtų poveikį vertinimuose reikia tuos visus dalykus suprasti ir E, nepamiršti, kad išorės e, kašto elementas turi būti e, lyginamas su vidaus kaštais, kad būtų galima priimti gerus sprendimus. Dėkoju. Pranešėjau, labai ačiū. Diskusija buvo labai įdomi. Dabar aš galiu kalbėti angliškai, nes nebe taip viskas sudėtinga. Labai atsiprašau už tokius griežtus žodžius pradžioje, bet manau, kad tai susijęs su turiniu. Buvo labai įdomu pasiklausyti ekspertų, kurie ne viską skaitė iš popieriaus ir buvo kur kas įdomiau negu pradžioje. Ir mes iš tyrimo matome, kad viskas įmanoma ir neturime tikro pamatinio dokumento, kuris mums leistų uh, priimti sprendimus. Ir manau, kad mes komitete turėtume pasikalbėti apie tai, ką daryti toliau. Aš norėčiau, kad komisija atliktų poveikio vertinimą, tačiau komisijos narys atitinkamas e, nepritarė mums tačiau, ir dabar mes turime spręsti problemą kitaip. Dėkui pirmininkė, buvo labai įdomu klausytis pirmiausia diskusijos. Dabar žiūrėsime, kaip galime toliau e, dirbti šioje labai įdomioje srityje. Dėkoju pranešėjai, norėčiau pakartoti jūsų padėką ponui Stier Davis Glyv ir ponui Stier, James Stier, e, profesoriui Kroze, Makinon Brimeš ir Bukan už jų įnašą Aš žinau, kad tai buvo tokios, tokia aštri diskusija, bet tikrai jums jos reikėjo. Dar pasakysiu, net esant visiems ekspertams, aš nesu įsitikinęs, kad mums tikrai reikia tų ilgesnių sunkvežimių, kai e, mūsų dabartiniai sunkvežimiai važiuoja įvairiausių tipų keliais manau, kad turėtume galvoti, kaip pagerinti logistinius dalykus, kad pripildytume, kad jie nevažinėtų tušti, kad e, pripildytume juos kroviniais. Būtent tokia mano mintis atsisveikinant. Labai ačiū, dėkoju, kad jūs paskirėte savo brangaus laiko ir leidote mums e, pasigilinti šios dalykus. Su jumis Kaip matote, iš dalyvavimo šis klausimas labai aktualus komiteto kolegoms, parlamentariams, jums tikrai nuoširdžiausiai dėkoju. Dabar dvi minutės, kad galėtume parengti salę kitai diskusijai. Paskui ją pratęsiu. So it's really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 Prašau visų, kurie nenori pasilikti ir kalbėti apie turizmą, nenori dalyvauti palaus stalo diskusijoje, tai išeikite iš salės. O tie, kurie dalyvaujate, prašom atvykti ir ekspertus kviečiu atvykti į salės priekį, bus mums patogiau. Ačiū. So the next point on the agenda is the uh, Kitas darbo tvarkės punktas - apalaustau diskusija apie turizmą visiems. E, kalbėsime su specialios grupės, kuri dirba šiuo klausimu atstovais. Šiandieną tarsime svarbiausius iššūkius turizmo politikai, sezoniškumą, galimybę naudotis turizmo paslaugomis. Karlo Fidanzo. Fidanza yra E, pirmininkas šios darbo grupės mūsų komitete. Paprašysiu Karlo trumpai pristatyti šio klausimu. Šiandieną yra penki ekspertai mūsų salėje, kurie atstovauja organizacijoms dirbančioms sėtyse susijusiuose su turizmo e, sezoniškumu ir prieinamumu ponas Roberto Vitali, Village for All e, atstovauja jisai organizacijai, Ann Hermans, e, Amžiaus platforma Europa, e, Danis Silva, Tarptautinė socialinio turizmo organizacija, kuri dirba Briuselį, jisai atstovauja Paulo Bonini, Nest Tua organizacijos vadovas ir Eduardo Santander, Europos e, kelionių komisijos e, vykdomasis direktorius. Taip pat lankosi pas mus e, turizmo skyriaus atstovai ponė Tudinį ir ponė Korera iš įmonių generalinio direktorato. Dabar paprašysiu Karlo penkias minutės pakalbėti, pristatyti šį klausimą, o paskui po penkias minutės ekspertams ir padėsime diskusiją su e, nariais. Karlai, žodis jums. Iniciato i lavori della nostra task. Ačiū, Form. Pirmininkė, dėkoju visiems. Turizmo darbo grupės darbas prasidėjo transporto ir turizmo komitete, parengus e, atitinkamus dokumentus. Mintis yra rengti tokius, tokias apvalaus stalo diskusijas e, prioritetinėmis temomis, kalbant apie Europos turizmo strategiją. Strategiją, kurią parengė komisija ir pristatė savo komunikate prieš keletą mėnesių. Ir taip pat Europos parlamentas parengė savo iniciatyvą pranešimą, kuris buvo patvirtintas spalio mėnesio plenarinėme posėdėje, turiuomenį 11 metus. Tada mes išskiriame tam tikrus prioritetus ir dabar svarstame pirmuosius tuos prioritetus. Svarstame dvi temas, kurios yra susijusios - sezoniškumas ir prieinamumas. Turizmas visiems, kitaip tariant. Sezoniškumas. Čia situacija yra ypatingai neįlinė turizmo srityje oficialiuose delegacijose mes susitikome su visais operatoriais ir visi skundžiasi apie tai, kaip sudėtinga konkurencingoms įmonėms ir toliau dirbti dviejų ar trijų mėnesių per metus darbo režimu, priklausomai nuo to dar kokioje turizmo srityje jie dirba. Taigi turizmo sezono išplėtimas yra visų operatorių prioritetas. Nekartą mes pabrėžėme ir kalbėjome apie tai, kaip būtų galima į tai sureaguoti ir kokius variantus pasiūlyti tam, kad daugiau Europos piliečių su negale, kurių yra 80 milijonų ir taip pat piliečiai, kurie turi tai kitų poreikių, mytybos problemų ar šeimos su vaikais, šeim, žmonės, kurie turi ypatingų reikalavimų, kurie būtini, kuomet jie keliauja ar vyksta atostogauti, gauti Tai iš ties tokių potencialių turistų skaičius yra didžiulis ir mes privalome kažkaip e, sukurti galimybės tokiom, tokiems žmonėms tapti turistais su visomis teisėmis, kuriomis e, gali pasidžiaugti kiti turistai. Ir be jokios abejonės tai turėtų didžiulį teigiamą poveikį ekonomikai ir įmonėms, apie kurias kalbėjau. Turime, kalbame apie turizmą visiems, prieinamumą, Ir mes manome, kad tai sušvelnintų sezoniškumo problemas, apie kurias kalbėjome anksčiau. Taigi dėl to ir surengėme šiandien apalaus stalo diskusijas ir tikimės, kad pasisakymai, kurių išklausysime šiandien po pietų, suinteresuoti asmenys pasisakys, jos, jų matau salėje. Tokiu būdu mes galėsime pamastyti po to ir pateikti kažkokias konkretesnės parlamentinės rekomendacijas. Taigi mes bandome kažką padaryti, kalbant apie turizmo paslaugų prieinamumą ir jau trečius metus iš eilės mes bandome nu, pasirūpinti parengiamiesiems veiksmams skiriamų finansavimų, tam, kad būtų finansuojami tie projektai, kurie yra sukurti siekiant didinti turizmo paslaugų prieinamumą. Aišku, norime, kad taip būtų ir ateityje. Ir esu įsitikinęs, kad e, po šiandienos diskusijų galėsime apie daug ką pagalvoti. Roberto Vitali pirmasis kalbės, jis yra Village for All organizacijos prezidentas. Prašau, ponė Vitali. Ačiū pirmininkė, vicepirmininkė. Dėkoju visiems transporto komiteto nariams už tai, kad šiandieną surengė šį susitikimą. Village for All yra įmonė, kuri nori svetingai primti visus, kurie nori atostogauti. Mes dirbame su Italijos turizmo ministerija ir turizmo agentūra ir federalinių kempingų, federalinė kempingų institucija. Tai yra ta institucija, kuri atsakinga už kempingus Europoje, stovyklavietės. Esame jungtinių tautų TDO organizacijos nariai, turizmo valdytojų organizacijos nariai ir taip pat INET Europos prieinamo turizmo tinklo nariai ir perduodu Graciją Laudą Ambros linkėjimus. Tai yra tų organizacijų vadovai. Mūsų siekis yra pasirūpinti, kad visi turėtų galimybę atostogauti, išvykti atostogų. Ne tik kalbant apie žmonės su negale, bet ir tuos, kurie turi e, problemą dėl mytybos, kurie turi kognityvinių, psichomotorinių problemų. Tokie žmonės, kurie turi įvairių reikalavimų susijusių su amžiumi, kad ir jie turėtų galimybę keliauti ir naudotis turizmo paslaugomis. Taigi Village for All ir yra toks tikslas, mes bandome rinkti ir skleisti informaciją tam, kad galėtumėme tenkinti tokių klientų poreikius mes licenzijų neišduodame, mes suprantame, kad sudėtinga numatyti standartus, prieinamumo standartus, nes kalbame apie žmonės, kurie turi labai skirtingų reikalavimų. Tai kiekvieno atveju tie reikalavimai yra kitokie ir norint užtikrinti didesnį prieinamumą ir pasirūpinti, kad visi turėtų galimybę keliauti, yra keliauti ir išvykti atostogų, reikia reaguoti į tokių klientų poreikius, e, kuomet jie išvyksta atostogų. Na ir bandome mes vertinti, kiek situacija gerėja ir e, matome, kad ji nuolatos gerėja ir tai yra, ir, ir tai yra mūsų tikslas. Tie, kurie gauna mūsų sertifikatus, jie siekia dar geresnių rezultatų ir geresnio prieinamumo. Mes veikiame Kroatijoje, Brazilijoje, Beneliukso šalyse, Junktinėje karalystėje ir Vokietijoje. Mūsų sistema veikia pagal tam tikras sistemas, per kurias teikiama informacija žmonėms su konkrečiais reikalavimais. Informacija teikiama žmonėms, o ne atsižvelgiant į konkrečias negalės. Tiesiog egzistuoja kompiuterinės sistemos, kurios visiškai nepriklauso nacionaliniams standartams ar įstatymams ir tiesiog yra daugiausia atsižvelgiama į vartotojų reikalavimus ir vartotojai tiesiog įgauna informaciją ir tada gali rinktis. Tai yra bendros vertybės, žmonių teisės, nesvarbu, ar jie turi negalių ar ne, tiesiog tai yra bendras Elksenos kodeksas ir mes taip pat veikiame kaip konsultantai Vicenza mugėje. Vicenza mugė dabar vyksta Venete dabar ir tai yra pirmoji tokia paroda, kur, kurios tema prieinamas turizmas. Ir pas mus yra tendas ne tik Italijoje, bet mes plačiai pristatome visoje Europoje. Dėkojame ponui Vitali, dabar Ann Hermans, H platformos Europoje tarybos narys. Prašau. Prašau, ne, tarybos narė, prašau. Dankiu, voorzitter. Ačiū pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai. gerbiami padėjėjai, svečiai. Pirmiausia, norėčiau pristatyti mūsų organizacijos patirtį. Mes atstovaujame H Platform Europe, tai yra skėtinė organizacija vienijanti įvairias vyresnio amžiaus žmonių organizacijas, seniorų organizacijas. Mes bandome galvoti apie galimybės, kaip pagerinti turizmo sąlygas seniorams, kokius pasiūlymus galima teikti Europos mastu, tačiau užbėgdama už akių vėlesniems pasiūlymams norėčiau pasidalinti su jumis keliomis mintimis. Pirmiausiai, reikia konstatuoti, kad pasaulyje daugėja vyresnio amžiaus žmonių, Dauguma turistinių organizacijų orientuoja savo veiklą į jaunuosius, seniorus, vadinamosius, arba vyresnio amžiaus žmonės, kurie dar e, fiziškai yra pakankamai geros būklės. <clears throat> Ir tai yra žmonės, kurie dažniausiai e, pirmenybę teikia kelionėms e, didesnėmis grupėmis, mažiau naudojasi automobiliais savo kelionėse. Dėl vyresnio amžiaus žmonių turizmui labai e, svarbus vietos ir regioninis turizmo aspektas ir e, vietose atskiriuose regionuose reikia vadovautis šiek tiek kitokių požiūrių nei visos Europos turizmo kontekste dažnai yra teigiama, kad įvairios institucijos gali skatinti turizmą tiek ES, tiek ir įvairios kitos institucijos, kurios galėtų paremti e, vyresnio amžiaus žmonėms skirtas su turizmu susijusias iniciatyvas atsižvelgiant atsižvelgiant į e, vyresnio amžiaus, senyvo amžiaus žmonių specialius poreikius, pavyzdžiui, e, sveikatos apsaugos paslaugų teikimo srityje, e, slaugos ir priežiūros kontekste. Taip užtikrinant turist, turistavimo galimybę visiems, nes visi žmonės turi turėti ir teisę turistauti ir turėti tokią galimybę. Jiems reikia sudaryti atitinkamas sąlygas. ES čia privalo užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai ir pasirūpinti tuo, kad visi piliečiai galėtų mėgautis savo atostogomis. Veikia įvairios organizacijos, kurios e, savo veikloje numato uh, tam tikrą amžiaus ribą. nuo kurios e, turistai, e, kurią pasiekus arba peržengus turistai jau nebėra draudžiami. Manau, kad ES turėtų pasirūpinti ir šioje e, srityje atitinkamą savo piliečių, kurie yra vartotojai, apsaugą. Mes esame pateikę, parengę atitinkamus pasiūlymus ir e, siūlysime, kad ateitie vyresnio amžiaus žmonės būtų įtraukiami didesniu mastu į sprendimų prieimimo procesą. Taip pat reikia pamastyti apie politinius prioritetus vyresnio amžiaus, senyvo amžiaus žmonėms, kad Europa būtų pasaulio lyderė ne tik turizmo srityje apskritai, tačiau ir senyvo vyresnio amžiaus žmonių turizmo srityje. Ačiū, ponė Hermas, dabar kalbės Danis Silva, e, kuri yra Tarptautinio socialinio turizmo organizacijos koordinatorė. Ačiū už kvietimą dalyvauti diskusiją, atstovauju Tarptautinį socialinio turizmo organizacijai kuri siekia užtikrinti prieinamumą, turizmo prieinamumą visiems, užtikrinti galimybės atostogauti. Per 15 savo veiklos metų mes ne tik siekiame sudaryti sąlygas visiems atostogauti ir turistauti, tačiau ir turizmo pramonę skatiname imtis atitinkamų veiksmų, imtis sudarant sąlygas žmonėms naudotis turizmo pramonės paslaugomis. Socialinio turizmo koncepcija susijusi su socialinės politikos skatinimu turizmo kontekste ir parama įvairiems veiksmams susijusiems su galimybės atostogauti, galimybė atostogauti palengvinimu per pastaruosius e, mėnesius glaudžiau bendrabiavome su komisijos e, įmonių direktoratu ir e, gyvendinome Ekolipso iniciatyvą. Ekolipso iniciatyvą siekdami susijęti socialinį turizmą su mm, komerciniais aspektais. Turizmas priklauso nuo privataus sektoriaus Ekalipso iniciatyva bandoma pritraukti, e, suartinti turizmą su mm, tokiamis gyventojų grupėmis kaip neįgalėjai, e, socialiai remtinėjai, daugiavaikės e, šeimos arba e, <clears throat> <coughs> negalius vaikus auginančios šeimos sėkimas daryti tiek sąlygas atitinkamas, tiek suteikti informaciją paslaugų naudotojams ir paslaugų teikėjams, kurie yra suinteresuoti vykdyti komercinę veiklą skirtą šioms specifinėms tikslinėms asmenų grupėms. Siekiame suartinti šios du sektorius remdamiesi atitinkama koncepcija, kurią reikėtų aiškiai apibrėžti kaip Europos socialinio turizmo koncepcija. Tradiciškai socialinis turizmas yra apibrėžiamas kaip papildomos priemonės, kurias taiko įvairios atskiros narės. Mes dabar siekiame e, socialinį turizmą perkelti į tokį visapusiškesnį kontekstą kad e, vairios organizacijos, kurios ES viduje vykdo vienokias ar kitokias mums priimtinas iniciatyvas, galėtų derinti savo e, veiksmus. Aišku, mums labai svarbu sustarti tarpusavyje per Ekalipso iniciatyvą. Mes e, suteikiame galimybę ir e, skatiname suvokimą, kad turizmas reiškia ne tik atostogavimą, tačiau taip pat ir galimybę kaupti kultūrinę patirtį keliaujant. Per ekalipso mes, e, e, savai suprantama, negaudami jokio pelno, jo nesiekdami, bandome ne tik remti turizmo sektoriaus plėtojimuose, tačiau taip pat ir padėti toms keturioms mano minėtoms tikslinėms gyventojų grupėms. Tiek įstos, įsto veiksmuose, tiek ekalipso veiksmuose mes vadovavomės principu, kad esame tarptautinė organizacija, todėl vadovaujamės Europos rinkos koncepcija konstatavome, kad bendroji požiūrį socialinio turizmo, socialinis turizmas dažniausiai plėtojamas valstybių narių viduje, skiriose valstybėse narėse veikia įvairūs fondai, organizacijos teikiančio socialinio turizmo paslaugas ir šios organizacijos visuomet apsibrėždavo tik tai veiklą savo šalių viduje. Šiuo metu ne tik iš įsto pusės, tačiau taip pat ir socialinio turizmo pramonės suinteresuoti subjektai siekia pradėti veikti tarp tarp valstybinių mastų tam, kad e, Europos piliečiai labiau suartėtų tarpusavyje. Ačiū dabar Paulo Bonginį. Nexto, Nexto Brussels vicepirmininkas. Prašau Jums penkias minutės. Ačiū e, už galimybę taip pat ir mūsų tinklą pristatyti. Norėčiau padėkoti už šią, šį susitikimą. Nexto yra organizacijų tinklas, kuris neapsiriboja savo veikloje vienu projektu. Mūsų organizacija nėra kažkieno finansuojamo projekto sudėdamoji dalis arba kažkoks papildinys. Mes e, e, esame regioniniu principu organizuoti. Šiuo metu e, mūsų tinklui pirmininkauja Toskanos regionas, tačiau kiti svarbus Europos regionai, pavyzdžiui, Katalonija taip pat e, yra atstovaujami mūsų organizacijoje, iš viso yra 28. Taip pat mūsų tinkle ir atstovaujama verslo interesams, darbuotojų interesams, aplinkosaugos organizacijoms bei universitetams. Mūsų tinklo veikloje dalyvauja 30 universitetų, narystė yra laisvanoriška, nariai moka nario metinį mokestį, narystės mokestį. Mūsų tinklas veikia taip pat ir e, politinėme politinėje plotmėje ir siekia tvarumo. Mes siekime taupiai naudoti, optimaliai naudoti turimus išteklius atskirų regionų tam, kad e, jie nebūtų pereikvojami, kad tas regionas turėtų ateitį. Manome, kad šių dviejų temų susijimas. turėtų prisidėti prie mūsų mąstymo e, pokyčių susijusių su turizmo samprata, turizmo, kuris yra skirtas ne tik tam tikroms asmenų žmonių grupėms, kuris turėtų susilaukti visapusiškesnės paramos. Vadovaujantis mūsų tinklo Nextur logika, būtų galima išskirti kelis svarbius elementus. Pirmasis jų yra socialinis dialogas, tai reiškia siekiame uh, atsižvelgti į žmonių pageidavimus, pasirinkdami įvairias temas, e, kurios yra aptariamos visuomenėje, kuriuose rūpi, tai yra gyvenimo kokybė atskiriuose turizmo regionuose, atliekų tvarkymas, energetika, aplinkosauga. Ir Šiomis temomis mes esame, remdamėsi šiomis temomis mes esame parengę įvairių projektų, kurios galbūt vėliau pristatysiu. Mes taip pat remiamės 2010 birželio mėnesį paskelbtų komisijos komunikatu, siekdami parengti atitinkamus modelius ir atitinkamus kriterijus, kurie būtų taikomi atskiriems turizmo regionams, siekdami e, turizmo e, sezoną e, pratesti, ne, nepriboti jo vien tik tai keliais mėnesiais per melus ir tokiu būdu e, siekiant sudaryti galimybę didesniam žmonių skaičiui dalyvauti, naudotis turizmo paslaugomis. Šios rytyje mes gyvename konkrečius projektus, tai jeigu pageidausite, galėsiu juos konkrečiau pristatyti vėliau, nes diskutuojančiomis temomis galima pateikti pakankamai greitai teigiamų pavyzdžių ir aišku šios temos yra susijusios su atitinkamais politiniais sprendimais, kurie būtini tam, kad būtų galima gyvendinti dėmesio vertas idėjas. Ačiū. Ponas Eduardas. Under five minutes, please. Ponas Eduardo Standantė, Europos kelionių komisija, vykdomasis direktorius ETC. Tai yra skaitinė organizacija, kuri jungia nacionalinės turizmo organizacijos. Mes uh, E, populiariname Europą kaip turista, turistinę kaip turistams patrauklę vietą ir populiariname Europą trečiosios šalyse 534 e, milijonai turistų apsilankė Europoje e, nuo 2000 2012 metų. 2013 metais Europos e, turizmo pramonė išgyveno, nežiūrint ekonominės krizės, daugelį Europos regionų. E, ir šis sektorius prisideda daug prie BVP, užimtumo ir tai yra rimtas ekonomikos variklis regionuose ir prisideda prie konkurencingumo Europos didinimo. Europos e, komisija e, pastebėjo, kad konkurencingumas turizmo sektorijoje susijęs su tvarumu. Ir e, reikia mums taip pat galvoti, kaip ilgalaikį augimą užtikrinti su etiniais aspektais. Nuo dešimtojo dešimtmečio tvarus vystimasis suprantamas kaip ekonominės ilgalaikės naudos užtikrinimas, bet ir atsižvelgimas į suinteresuotų asmenų nuomonę. Ir E, taip pat mes turime galvoti, kaip populiarinti Europą kaip išskirtinį, išskirtinę destinaciją. Ir e, taip pat mes turime galvoti, kaip kovoti su konkurencija e, kito, iš kitų regionų, kaip sukurti tvirtą pamatą ir kaip užtikrinti galimybės visiems pasinaudoti turizmo E, paslaugomis mes siekiame e, labiau įtraukti žmonės su negale ir e, žmonės su negale sudaro vos netrešdalį pasaulio gyventojų. 15 procentų gyventojų Europoje ir yra paskaičiuota, kad vienas iš keturių europiečių turi šeimos narį, kuris kenčia nuo tam tikros negalios. Soc, e, socialiniai ekonominiai pokyčiai taip pat e, verčia mus prisitaikyti po, prie įvairių skirtingų e, turistų pokyčių. Taip pat turime galvoti, kad mums svarbios ne tik Kinijos, Kinija kaip turizmo šaltinis, bet JAV ir Kanada. Mes turime galvoti, kaip užtikrinti, kad turizmas ir toliau prisidėtų prie tvaraus e, vystimosi, turizmas susijęs su, tu, turizmas 96 procentai jo yra tvarus, galime sakyti. Taip pat kainų elastiškumo klausimas yra labai svarbus. Ir e, produktų diversifikacija, kad mes galėtume e, nišinės rinkas taip pat apimti. E, Europos e, keliautojų komisija, e, sakiau, populiarina Europą kaip turistinė destina, e, destinacija ir reikia galvoti apie sezoniškumo veiksnius, apie tai, kad kylančios ekonomikos šalyse daugėja viduriniosios klasės atstovų ir kad taip pat reikia pritaikyti mūsų paslaugas prie jų poreikių. Mes turime daug iššūkių ir tvarus augimas turi būti užtikrintas įgyvendam bendrą Europos turizmo strategiją. Tai yra sudėtingas darbas, reikia galvoti apie planavimą ateičiai. E, praeina, praėjusiais metais e, vieną milijoną komisija skyrė projektui de, destinacija Europa 2020 gyvendinti. De, Taip pat reikia e, tyrimų, kurie leistų mums pažiūrėti, kaip Europa galėtų įsitvirtinti kaip viena iš pagrindinių turizmo destinacijų. E, reikia galvoti, kaip pritraukti turistus iš e, tolimų šalių. Mes e, tam turime užsitikrinti bendradarbiavimą ir populiarinti Europą kaip bendrą regioną. E, Taip pat reikia, kad privatus ir e, visuomeniniai suinteresuoti subjektai tarpusavėje bendradarbiautų. Tik tai leis mums siekti gerų rezultatų. Dabar Franceska Tudini e, komisijos atstovė. E, dėkui pirmininkė, sveiki visi. Dėkoju, kad pakvietėte mus į šią palaustalo diskusiją. Labai trumpai kalbėsiu. Norėjau pasisakyti apie tai, ką mes esame e, nuveikę tvaraus turizmo įtvirtinimo srityje. Paminėsiu keletą priemonių, nes negaliu perskaityti jums viso sąrašo. Tvarumas yra esminis žodis mūsų iniciatyvoje. Viskas, ką darome, yra esminės svarbos siekiant sektoriaus konkurencingumui užtikrinti, bet jeigu jums tai tinka, kolegė pakalbos, pakalbės e, apie prieinamumą plačiau. Kalipso socialinis projektas tai yra iniciatyva, kuriai pritarė Europos parlamentas. Mes norime naują aspektą Kalipso plėtoti. Jūs visi esate girdėję apie jį ir dabar jau paskelbtas konkursas viešas, jis toj baigsis, mes norime e, išplėsti turizmo galimybės vyresniems gyventojams. Metų pabaigos mes tikimės, kad 4 ir 5 projektai sugaus bendrą lėšas pagal kofinansavimo principą. Tai turėtų sudaryti mm, 340 tūkstančių eurų. Sėksime gyvendinti mm, projektus, kurie būtų tvarūs, įgyventinami pasienio teritorijose, keliose šalyse. Taip pat dėl e, nesezoninio turizmo norime m, mm, veikti tarptautiniu mastu. E, komisijos narys Tajani e, siekia e, susitarimų, gal ne visai susitarimų, bet tam e, tikrų e, ryšių su BRICS taip vadinamomis šalimis, kylančius ekonomikos, kad būtų suaktyvinti turizmo srautai. Bandomasis projektas su Pietų Amerika, 50 tūkstančių turistų, gal apie tai esate girdėję, e, atvyksta ir mes tokiu būdu norime e, paskatinti turizmą nepopuliariuoju laikotarpiu, tai paskatinsime turizmą iš Rusijos, Kinijos, Izraelio ar Pietų viduržėmio jūros šalių tuo laikotarpiu. Gruodžio ketvirtą dieną vyks Europos turizmo diena. Iš ryto kalbėsime apie prieinamumą, o po pietų apie prieinamumą. Ir e, turistams, kurie turi specialių poreikių. Ir kalbėsime apie prieinamą Europą plačiaja prasme. Kalbėsime ir apie keleivių teisės ir mobilumą apskritai. Tos diskusijos vyks po pietų. Ne tik kalbėsime apie žmonės, kurie turi specialių poreikių mobilumo srityje, bet sieksime e, pristatyti Europą kaip e, atvirą, labai palankę turistams E, norime, kad Europa būtų atvira vis bet kokiu metų laiku. Atsakysime į klausimus, kurie bus keliami suinteresuotų asmenų. Taigi tiek pirmininkė, žinau, kad daug laiko neturime ir esu pasirengusi atsakyti klausimus. Labai ačiū. Dabar ponė Antonella Korera. Dėkuoju. Pirmininkė. Sveiki visi, daug laiko neturime, taigi prie esmės trumpai papasakosiu Jums, kaip mes e, naudojame lėšas skirtas parengėmiesiems veiksmams pagal iniciatyvą Turizmas visiems, kurios, kurių skaitimų pritarė parlamentas. E, pernai e, buvo surenkti trys konkursai. Norime pasižiūrėti į poreikį to prieinamo turizmo Taip pat bandėme įvertinti, kokį ekonominį poveikį turi tas principas. Tyrimas buvo atliktas demografinis pirmiausia, norėjome pasižiūrėti, kaip keičiasi uh, turizmas, e, kaip atrodo turistai specialiais e, poveikiais ir ekonominis vertinimas bus atliktas. Antras tyrimas yra susijęs su pasiūla. Bandysime atlikti vertimą sudaryti tam tikrą žemėlapį prieinamų turizmo paslaugų dabartiniu metu Europoje, taip pat paminėsime pažangėjusios praktikos ir e, problemų elementus. Trečias e, dalykas yra susijęs su mokymu, įgūdžių formavimu. Mokymas šiame sektoriu yra labai svarbus ir mes bandysime parengti profesinį profilį, e, kurio reikia žmonėms dirbantiems šią srityje ir bandysime išsiaiškinti, kokio e, mokymo ligmens reikia tam, kad būtų tas profilis ir užtikrintas. Tyrimų rezultatai bus paskelbti šių metų pabaigoje ar kitų metų pradžioje, tačiau jau žinome tam tikrus rezultatus ir aš jums keletą iš jų pristatysiu. Pasiūla prieinamo turizmo žmonėms, kurie e, turi negalę. E, Neturime galvoti tik tai apie komfortą, paslaugas taip pat ir, ir rinkodaros dalykus reikia žiūrėti, nes kol kas e, standartinėje turizmo paslaugų rinkodaroje tai neatsispindi. Taigi reikia galvoti apie tai, kaip gauti informaciją. Ir e, jos trūksta, tai yra trūkumas dėl pasiūlos, prieinamo turizmo paslaugos. E, buvo koncentruojamas pirmiausia iš, iš e, žmonės turintiems turinčius judėjimo problemų, bet reikia galvoti apie tai, kaip patenkinti visų turistų reikalavimus, ne tik tai prieinamumo klausimas svarbus, bet ir paslaugų kokybės. Dar vienas esminės svarbos dalykas - transportas. Kitaip tariant, stygius. Muziejų kultūrinė veikla, e, visuomenės maitinimas, viešbučiai, e, Tiesiose sektoriuose yra daug problemų, galvant apie e, paslaugą žmonėms su negale. Mes e, paskelbėme konkursą dėl informacijos e, plėtojimo, dėl prieinamo turizmo e, maršrutų plėtros ir marketingo. Mes norime sukurti kritinę masę tokio turizmo rūšies paslaugų. Reikia galvoti apie turizmą, viešbučius, e, įvairius renginius turistams, e, apsilankymą parduotuvėse. Reikia sukurti sniego gniuštės efektą pakeisti žmonių mąstyseną. E, ir reikia suprasti, kad prieinamumas turi būti vėl nesiemas tik su žmonėms, žmonė, žmonėmis su negale, bet tai turėtų būti savoka taikoma visiems. Ir mes turis, turime galvoti apie tai, kaip teikti paslaugas skirtas visiems turistams. Ačiū dabar nariai. Pirmiausia, ponas Degrandės. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Dėkoju visiems, kurie kalbėjo ir pateikė mums gana aišku vaizdą apie tai, kokie yra mūsų uždaviniai, galimi uždaviniai, kaip ir komis, komisija ir komisijos vicepirmininkas Tajanis e, sakė, kad turizmas iš tikrųjų yra labai svarbus, neseniai ponas Tajanis apie tai kalbėjo. Tai yra labai svarbu ekonominės veiklos rušys ir tai yra socialinis elementas, kuris susijęs ir su didelėmis įplaukomis. Pirmą kartą mes e, susidurėme su turizmo sritimi kaip su ES kompetencijos dalimi. E, Ispanija vienas iš pavyzdžių, kur turizmas yra viena iš svarbiausių sričių Bet e, reikia pasižiūrėti ir apie į demografinę padėtį. Matome, kad vaikų gimsta mažiau ir e, žmonės gyvena ilgiau. Ir reikia į tą veiksnį atsižvelgti. Ir taip pat turizmo sektoriuje reikia atsižvelgti į žmonės su negale, kurie e, turi teisę susipažinti su kitais žmonėmis, kitomis kultūromis, kitomis valstybėmis. Aš manau, kad prieinamumas sezoniškumas yra labai svarbus ir tarpusavėje susiję dalykai. Nes mes norime pasiūlyti ypatingus dalykus, e, unikalius dalykus, kad būt, mūsų veikla pasteisintų, kad būtume sėkmingai. Mano valstybė daug ką gali pasiūlyti kitos valstybės, kaip pavyzdžiui Egiptas dabar galbūt nėra tokios populiarios destinacijos dėl arabų revoliucijos ir panašiai. Aš tikiuosi, kad baigsis neramumai greitai ten. Bet labai aišku yra tai, kad socialinė politika tam tikros valstybės prievolės turi būti siejamos ir su pagalba privačiam sektoriui, privačiam verslui uh, turime galvoti, kaip e, užtikrinti geresnį prieinamumą, kaip suteikti geresnės paslaugas vyresniems žmonėms, pavyzdžiui, viešbučiai, kitos turizmo priemonės. E, dėl tam tikrų priežasčių neseniai užsidarė ir tie žmonės, kurie dirbo šiame sektoriu, negavo darbo, bet esant tam tikroms pagalbos socialinės rūšims, jie galėjo išgyventi. Ir e, valdžia taip pat turi užtikrinti, kad privatus sektorius gautų pakankamai paskatų dalyvauti e, šio verslo plėtotėje, nes yra vis daugiau vyresnių žmonių, kuriems reikės paslaugų. Ir Taip pat reikia nepamiršti, kad tie žmonės yra puikūs klientai privačiam turizmo sektoriui. ir kitas, e, tikrai tai yra geri klientai Jie e, gali keliauti ir e, kiekvieną dieną matome, kad yra daugiau tokių žmonių. Taigi reikia, kad tiek privatus, tiek viešasis sektorius susijungtų ir užtikrintų, kad e, turizmo sektorius būtų kaip galima labiau prieinamas. Aš norėčiau padėkoti komisijai už darbą, mes labai sveikiname tą darbą, pirmiausia, vykdoma pagal Kalipso programą, manau, kad toks yra kelias nebejotinai e, dirbti toliau ir taip pat įspręsti sezoniškumo problemas. Labai ačiū pirmininkė užteiktą žodį ir ačiū visiems kalbėjusiems. Mr. Danelis. E, ponas Danelis. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad visi sutinkame, kad turizmas nėra prabanga, bet poreikis tai yra visų teisė Ir visi, manau, sutinkame, kad prieinamumas prie turizmo paslaugų visiems, ar šalyje konkrečioje, ar kalbant apie transportą, ar kitų paslaugų prieinamumą, tai yra bet kokios visuomenės kultūros požymis. Tačiau mes pamirštame, kad esame arogantiški, senstame, sveikatos būklė mūsų vis gerėja ir galiausiai atsiras tokia karta, kuri turės problemų dėl prieinamumo ateityje. Dėl demografinės padėties Europoje tai paveiks bet kokią ekonominę veiklą Europoje ir žinoma turizmą ypatingai. Taigi, ekonominis turizmas iškelia daug jautrių klausimų, nes negalime vien tik tai apie vieną aspektą kalbėti jautriai. Kai kalbame apie turizmą, turime kalbėti ir apie kitas rytis, aplinką, apie socialinius aspektus, to šalies, į kurią vykstama. Visus tos dalykus reikia atsižvelgti. Taigi, kai kalbame apie socialinį turizmą, tai, tai iš principo reiškia, kad kiekviename regione, kur vyksta turizmas, reikalingas atsižvelgti į socialinius ir aplinkosauginius aspektus. Taip pat, aišku, turime nepamiršti ir ekonominės krizės ir panašu, kad ta krizė dar užtruks. Taigi, socialinis turizmas – yra tai, ką reiktų at, įtraukti, ką reiktų atsižvelgti. Nes e, socialinį turizmą dažnai ne, nebuvo kreipiama dėmesio, nes užteko to įprastinio standartinio turizmo, bet dabar matome atitinkamų problemų, kurios kyla ypač e, kalbant apie motorikos e, negalę turinčius žmonės. Taigi dabar reikalinga visus įtraukti reikalinga atitinkama sinergija. Ir jeigu laikytumėmės bendro požiūrio į taip vadinamasis bendrasis problemas, apie tai, kaip e, rinkoje galėtumėme įtraukti įvairius e, turizmo, įvairias turizmo pakopas ir sritis, šioje srityje mes iš ties, e, tokiu būdu mes būtumėme iš ties labai naudingi. Ačiū, panas Količiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu čekiškai. Čia, manau, turime suprasti, kad tai yra pirmoji pagal reikšmę Europos Sąjungos pramonės rytis nuo 3 iki 8 procentų žmonių įdarbinta šioje, šiame sektorija, o netiesiogiai tai net ir 15 procentų, aišku, skaičiai skiriasi įvairiose valstybėse narėse. Žmonėms reikalinga kokybiška informacija, ar ji teikiama internetu, ar brošiūromis. Taip pat žmonėms reikalinga turėti laisvo laiko, kad jie galėtų keliauti. ir netaip jau svarbu, ar jums 60 metų ar 20. Vis tiek kartais būna sunku ir tai gali būti labai paprasti dalykai, tarkim, nekalbi to šalies kalba. Taigi visi susidurėme su problemomis, bandydami susikalbėti. bet ne visi žmonės supranta, ką patiria tie žmonės, kurie turi negalių. Pavyzdžiui, nėra įprastinių simbolių, standartinių simbolių žmonėms su negale, kurių pagalba būtų galima ženklinti jų automobilius. Nėra standartinių simbolių žmonėms, kurie turi klausos sutrikimų. Ir visi, kurie šeimoje turi neįgalių žmonių, puikiai supranta, kokio masto tai yra problema. Taip pat neturime ir standartinių identifikavimo simbolių, kurie būtų suprantami visose valstybėse. Sportas yra labai populiari veiklos sritis e, žmonių su negale tarpe. Tačiau dažnai kyla daug problemų, kai žmonės nori na, užsimti vieną ar kitą sporto šaką. Pris, visi prisiname diskusijas apie tai, kokiu, su kokiais sunkumais susidarė žmonės su negale, kai bando, na, kai skrenda, bando, keliauja lėktuvu. Ta mieste, iš kurio aš esu kilęs, yra daug pravažiavimų skirtų žmonėms su invalido vežimėliais. Turime daug spa centrų ir tai yra puiku, tačiau yra numatyti tokie pravažiavimai žmonėms su negale ir pasienio regione, tarp, tarp Čekijos ir Lenkijos, taip pat ir Bavarijoje tokių nuvažiavimų yra daug. Taigi, kalbėdami apie turizmą, turime kalbėti apie nepanaudotas galimybės, sezoniškumas yra vienas dalykas. Ir yra įvairių turizmo rūšių ir neišnaudotų rinkų. Ir panašiai, aišku, džiaugiuosi, kad apie tai kalbame, bet kalbėti galėtumėme dar ilgiau. Ponas Udžijas. Ačiū. Pone Simpsonai, dėkoju kalbėtojams už išsakytas pastabas. Džiaugiuosi, kad Mums pavyko aptarti dvi temas ir aš bandžiau pasikliauti patirtimi. Džiaugiuosi, kad buvo šios temos įtrauktos į turizmo sritį. Kalba neina apie patį turinį, bet apie požiūrį šiose diskusijose. Požiūris nebuvo labai tenkinantis, nes šiek tiek atsainiai yra tai daroma, baukščiai nėra gilinamas į detalės, nėra bandoma aiškiau įvardinti tų aštrių problemų. Ir tai nėra kalbėtojų kaltė. Mes patys turėtumėme pamastyti apie tai, kaip būtų, kaip būtų, jeigu mes, kas būtų geriau, jeigu mes dinamiškiau aptartumėme šios aspektus ir visas kitas uh, temas, kurios aktualios turizmui, kurias aptarsime kitose apvalų stalo diskusijose. Kai kurie elementai, kuriuos reiktų aptarti, jau buvo minėti. Yra atliekamos ir užsakomos studijos, pavyzdžiui, kalbant apie prieinamumą, prieš trejus metus Mūsų komitetas, kuomet e, gavome naujus statistikos reglamentus, mes užsakėme privalomų studijų ir e, tas, tomis studijomis remdamiesi mes e, dabar plačiau informuojame žmonės apie problemas ir ieškome sprendimų, ne vien tik tai dabar mes pradėjome rinkti tos duomenis. Trejai metai šiame sektoriuje, kuris stagnuojantis yra nepaisant didžiulio potencialo, yra labai na, žalingas laikotarpis ir tai žalinga ekonomikai ir tai yra tas sektorius, kur jauni žmonės galėtų susirasti darbą, nes e, tai yra tas rytis, kur turėtų būti užtikrinamas ekonominis augimas. Na ir Italijos vyriausybė jau atliko studiją nacionalinį turizmo planą parengė. Tas planas niekuomet nebuvo patvirtintas, tačiau ten išryškėjo vienas aiškus dalykas. Iki 20 metų jų teigimu Italija galėtų išspręsdama aktualiausias problemas iki 20 metų galėtų 500 tūkstančių naujų darbo vietų sukurti, 30 milijardų eurų apyvartą užsitikrinti. Jeigu mes į tai nekreipsime dėmesio, tuomet, aišku, patys dėl to ir nukentėsime. Taigi labai svarbu žengti tolyn. Labai svarbu, kaip sakiau, integruoti tuos aspektus, tuos aspektus, kurie buvo uh, aptariami mūsų turizmo politikoje. Turime kreiptis į komisiją, dabar žvelgiu į kalbėtojus. Bet jūs, aišku, bendraujate su vicepirmininku Tajaniu, bet mums reikia suprasti, ką dar reiktų padaryti. Ir norėčiau du dar pavyzdžius pateikti. Prieinamumas, pirmininkė. Graikijoje Santarinėje lankiausi Santorinėje lankiausi ir Pompėj, Pompėjoje, nežinau, ar buvote pirmininkė, ten labai graži vieta, verta aplankyti, bet reikia, kad galėtum vaikščiot. Ir siaubingos problemos kyla žmonėms, kurie negali, turi mobilumo problemų. Tokios dvi skirtingos patirtys ir ekstremalūs pavyzdžiai, kur prieinamumas užtikrinamas ir kur visiškai neužtikrinamas ką dar galėtumėme plėtoti ir ką padaryti dar daugiau. Sezoniškumas. Reikalingas čia organinis požiūris. Galime prisidėti bendrai prie ekonomikos būklės, jeigu išspręsime sezoniškumo problemą na tai yra kaip ir snobiškumo aspektas. Žmonės anksčiau keliaudavo po Europą ir jausdavosi snobais, bet dabar tai ne, taip nėra, dabar tai yra visiems įprastinis dalykas. Prieš paprašydamas ekspertų pakomentuoti komiteto narių mintis, aš taip pat lankiausi Pompejoje ir Ir e, iš tiesų manau, kad ten nėra sudarytos pakankamai geros sąlygos lankytis žmonėms su negale, žmonėms e, vežimėliuose, turintiems judumo problemų dėl sezoniškumo. Tai viena iš svarbiausių temų, kurias būtina svarstyti, kaip būtų galima pratesti turizmo sezoną, kaip užtikrinti, kad e, e, ne vien tik rūpjūčio mėnesį, mėnesį tokie oro uostai kaip Mančesterio būtų užtvindyti turistais e, ir rūpjūčio mėnesį yra užtvindyti pensininkų, o šią savaitę arba prieš savaitę buvo užtvindyti tie visi oro uostai, tarp ir Mančesteris vaikais grįžtančiais iš atostogų. Svarbu užtikrinti, kad e, žmonės galėtų e, ir turėtų galimybę finansiškai leisti savo keliauti kartu su vaikais per jų atostogas mokyklose. Taigi reikia mąstyti apie tai, kaip pratesti turizmo sezoną, kad ir kitais metų laikais, ne tik rūpjūčio mėnesį, būtų galima keliauti, lankytis, pavyzdžiui, Paryžiuje, ir kad nereiktų visiems būti užstrigusiems prie mokėjimų punktų autostradose, pavyzdžiui, Klemonto regione. Galbūt mūsų ekspertai galėtų tarti keletą žodžių šiais aspektais, ponas Vitali, galbūt porą minučių, prašau. Thank you. Ačiū. Pirmiausiai norėjau pasakyti, kad e, turime priešintis tendencijai nustatyti tam tikras normas turizmo rinkoje. Reikia atsižvelgti pirmiausiai turizmo pramonėje į jos e, klientų poreikius, ne tik kalbant apie neįgalių žmonių įtraukimą ir prieinamumo užtikrinimą jiems, tačiau taip pat ir darbo vietų sukūrimą neįgaliems žmonėms turizmo pramonėje, turizmo srityje. Todėl mes parengėme tam tikrą modelį, kuris yra grindžiamas e, kompiuterinė programa, kurią susinstaliavus arba e, kurią remiantis yra kaupiami statistiniai duomenys, atitinkama informacija, siekiant e, sudaryti kuo platesnės galimybės turistauti žmonėms su negalė, žmonėms sėdintiems invalido vežimėlėje. Reikia kalbėti ne tik apie viešai transportą, tačiau taip pat ir apie privatų transportą. Ta aplinkybė, kad viename lėktuve gali būti skraidinami tik du vežimėlėje sėdintys asmenys ir kad traukiniuose nepakankamai skiriama vietų neįgaliems e, keleiviams. E, šias problemas reikia spręsti šiek, siekiant e, turizmo rinką plėtoti. Kalbant apie atitinkamą atitinkamus prioritetus komunikacijų ryšių ir informacijos technologijų srityje taip pat reikia skirti daugiau dėmesio turizmui. Pone Hermans, aš noriu pritarti anksčiau kalbėjusim kolegui, kolegai, nes tai, kas galioja žmonėms su negale, galioja ir senyvo amžiaus žmonėms. Pirmiausiai mes turime remdamėsi senyvo amžiaus žmonių patirtimi siekti tokios e, visuomenės, kuri būtų labiau pritaikyta vyresnio senyvo amžiaus žmonių po, poreikiams ir e, čia tiek pati visuomenė turi keistis, tiek ir e, valdžios struktūros privalo prisitaikyti prie besikeičiančios demografinės padėties, kurti atitinkamas struktūras, siekiant, kad senyvo amžiaus asmenys galėtų panaudoti savo e, lėšas e, sutaupytas ne vien tik tai slaugos priežiūroms finansuoti, tačiau taip pat ir savo atostogoms. Ačiū. Pone Amir, šiais metais aš vasario šeštą dieną tapau pensininku, nes man suėjo 60 e, metų, o vasario 5 dieną dar buvo vidutinio amžiaus vyras, nelabai gal, galiu suprasti, kaip čia yra iš tikrųjų. Ponas Silva, aš norėčiau tarti keletą žodžių apie, dėl apie sezoniškumo. Mes neturėtume versti turistų e, keliauti tam tikrų metų laiku. Pavyzdžiui, pagal Ekalipso programą e, nors pateikėme 55 tūkstančių pasiūlymų. E, E, privatus sektorius e, siūlo ir e, tam tikrus paslaugas bei produktus ne sezono metu arba ne, ne sezono piko metu, nes yra tam tikra gyventojų grupė, kuri nusteikusi keliauti ne per turizmo sezono piką. Ir tai užtikrina taip pat ir papildomas pajamas paslaugų teikėjams, taip pat vyresnio, tiek e, vyresnio amžiaus žmonių, tiek žmonių su negale rinkos segmente pastebime tendenciją dažniau keliauti ne turizmo sezono metu ir, ir e, šiems žmonėms tuo metu laiku keliauti yra netgi patogiau, paprasčiau, tačiau jie negauna visų e, įprasto turizmo sezono metu prieinamų paslaugų, pavyzdžiui, muziejai uždaryti, e, maitinimo įstaigos galbūt ne visos veikia, taigi tokiu būdu keliauti nėra taip malonu. Kalbant apie prieinamumą, galbūt mes neturėtume nustatyti prieinamumo standartų, tačiau reikėtų siekti tokio bendro panašaus supratimo. Vertinant padėtį privačiame sektorėje, kiekvienoje valstybėje veikia tam tikra ženklinimo sistema, tačiau kuomet keliauju su nelegaliai žmonėmis, lankausi Flandrijoje arba Slovenijoje, aš nelabai galiu įsivaizduoti, kokias paslaugas uh, turizmo operatoriai, kelionio operatoriai teikia neįgaliems e, asmenims, taigi būtų galima pagalvoti apie vienodą panašų ženklinimą, kad klientai iš karto galėtų žinoti, kokias paslaugas gauna, kokiu gali tikėtis. Ponas. E, e, ponas Banginė. Aš nenoriu nieko pasakyti, kas provokuotų žmonės, bet kalbame apie sektorių, kur yra ir paklausa, ir pasiūla. Ir kalbant apie sezoniškumo atsisakymą, analizuojant paklausą, ir galimybę ją priderinti prie pasiūlos. Čia, na, iš tiesa, kad, tiesa, kad vyresni, vyresni žmonės turi daugiau laisvo laiko. O taip pat, pavyzdžiui, studentai, kurie, kurie mokosi ir daug keliauja. Sportas irgi svarbu, renkantis e, kada keliauti ir kur. Taigi reikia žiūrėti ir į paklausą, ir į pasiūlą. Ir jeigu norime aukštos kokybės turizmo, turime žiūrėti į mobilumą, atsižvelgti į interesus, susidomėjimą ir tai, kad reikalavimas, kad žmonės gautų uh, galimybę naudotis e, aukštos kokybės turizmu. Turime nepamiršti įvairių programų, apie kurias čia girdėjome. Kalipso labai puikus pavyzdys. Yra keturios sritys, kurias, kurios buvo nustatytos Kalipso dėka. Ir gal čia yra šiek tiek tokių nesusipratimų, nes kaip tikriausiai jūs žinote, ten kalbama ir apie jaunimą, ir apie pagyvenusius žmonės, ir apie šeimas, kurios turi sunkumų ir žmonės su negale. Tačiau tai yra puiku, nes tai yra atspirties taškas. Žmonės su negale, kurie turi problemų, vis tiek jie turi būti traktuojami kaip piliečiai ir turime ir jiems suteikti kokybišką turizmo, kokybiškas turizmo paslaugas ir pasirūpinti, kad visose erdvėse, ar mieste, ar, ar bet kur kitur, lankytinose vietose, kad jos, jos būtų prieinamos visiems. Ačiū, ponas Antander. Ačiū. Norėčiau pakalbėti apie prieinamumą ir atsiprašau, jeigu jau yra tokių teisės aktų, bet man atrodo, kad trūksta bendrų teisės aktų, europinių teisės aktų, uh, kurie būtų taikomi visoms valstybėms narėms ir numatytų bendrus prieinamumo standartus. Ponas Silva kalbėjo apie tai, kad egzistuoja skirtingi ženklinimai ir vienoje valstybėje viena patirtis, kitoje valstybėje visai kitokia patirtis. Tie ženklai simboliai nėra pripažįstami. Taip pat buvo kalbama gal daugiau apie viešai sektorių, tačiau aš esu iš privataus sektoriaus. Ir norėčiau pasakyti štai, ką nors pateiksiu ir šaltinius, kad netrodytų, jog skaičius šiaip išradau. Milijardas žmonių turi kokią tai negalę. Pasaulinės sveikatos organizacijos 12 metų sveikatos ataskaitos duomenys. Trečdalis pasaulio gyventojų yra susijęs su kokia tai negale. Vėlgi sveikatos organizacijos skaičiai. Europiniais mastais tai reikštų 15 procentų mūsų žemino gyventojų. Taigi visiškai lengva suprasti, kokią ekonominę reikšmę turi žmonės su negale. Neturiu pasakyti, kad turizmas yra, įmonė, yra e, sritis, kurią stimuliuoja įplaukos. Ir jeigu mes neižvelg, ne, neįvertinsime tų žmonių reikšmės, ir aišku, mes pirmiausia ir turime kalbėti su privačiuoju sektoriumi, tai yra matyt ta problema, kurios negalime spręsti vien tik su viešuoju sektoriumi, turime įtraukti ir pri, privatų į sektorių. Ir privatusis sektorius įsitrauks, kai pamatys, kad tai neša pelną. Dabar kaip jūs į komisiją kalbėjome apie prieinamumą ir visai teisingai jūs kalbėjote apie prieinamumą žmonėms su mobilumo problemomis, bet nekalbėjome apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis turizmo šeimoms su mažais vaikais. Aš e, esu senelis ir mano anūkų yra 19 mėnesių, taigi žinau, kiek yra problemų uh, E, vežimėliai, pažiūrėk, kiek juos reikia e, stumdyti. Ir galbūt reikėtų kalbėti ir apie prieinamumą jaunoms šeimoms su mažais vaikais. Uh, Komisija e, kalba apie iniciatyvą sveiki atvykę į Europą, bet e, reikia kalbėti ir apie vizas. Tai yra problema. Pasų kontrolė yra problema. Sveiki atvykę į Europą, e, šūkis toks ir pirmas dalykas, bent jau jeigu jungtinė karalystė pakliūstė, tai ilgiau kaip pusvalandį reiks laukti jums, kol bus patikrintas jūsų pasas. Kitas e, klausimas, jūs tuo, ta iniciatyva sveiki atvykę į Europą, ar tai yra sveiki atvykę į Paryžių, Londoną, Romą. Tik tiek, ar kaip apie likusias Europos dalis, apie o, tikrą Europą, kokia yra šiandiena? Dėkui, pirminkė. Kalbėsiu apie prieinamumą. Tyrimai, kuriuos atlikome, parodė, kad e, visiems žmonėms, kuriems reikia specialių poreikių, taikomos paslaugos, tai yra vyresniems žmonėms, e, žmonėms, kurie turi kažkokias laikinas problemas ir šeimoms su mažiems vaikams. Mes nenorime užkirsti kelio niekam, jokių galimybių netimti. Taigi tikrai pasižiūrėjome visokiojopai į prieinamumo problemą. Ačiū. kaip deltos veikia atvykę į Paryžių, Londoną. Mūsų informavimo e, kampanija yra visiškai skirtinga. Mes norime pasiūsti signalą, kad Europa yra unikali vieta, kurioje labai didelė įvairovė. E, blogai jaučiuosi, atsiprašau, sako kalbėtoja. Mes e, populiariname Europą kaip visą Europą ir parlamentui prisidėjus mes e, kitas iniciatyvas e, skatina pavyzdžiui įdint, tai yra rojaus iniciatyva, taip vadinama, kur mes norime populiarinti ypatingas e, neįlinės destinacijas vietas. Ir E, šiaip yra daug problemų. Aš lankiausi Venecijoje prieš tris savaitės, tikrai e, ten <laughs> mūsų nereikia, o mūsų pagalbos reikia toms vietoms, kur mažai išplėtotas turizmas. Ir mes nu, esame sukūrę e, didžiausią netradicinių ar smulkių nedidelių vietovių tinklą pasaulyje. Eden uh, Mm, projekto viena iš temų buvo tokia. Mes žinome taip pat, kad pasų kontrolė gali kelti daug problemų, taip ir iš tikrųjų yra, bet mes nieko negalime padaryti, mes gal rengėme vizų kodekso naujas nuostatas, iki metų pabaigos turėtų būti jos patvirtintos. Uh, Ir mums reikia ne tik vizų kodekso naujų taisyklių, tikriausiai galtinai bus priimta viskas 15 metais, bet mes norime, kad valstybės narės geriau suprastų, kaip jos turi dabartinės nuostatas egzistuojančias įgyvendinti. Yra ne tik tai e, teisiniai dokumentai, bet ir vadovai apie tai, kaip pavyzdžiui konsulai turėtų elgtis trečiosiuose šalyse Ir mes turime pradėti informuotumą didinti e, apie tai, kaip įgyventi taisyklės, nes turime jau tam tikrų taisyklių, gairių. E, žmonės, kai atvyksta į Euro uostą, kartais sudaro klaidingą įspūdį, kad tikrai jie nelaukiami Europoje, bet dėje mes nedaug ką galime padaryti čia. Labai ačiū. Ar norite, Karlo, dar viską apibendrinti? Aš nežinau, ar galėsiu tą padaryti pirmininkė, kadangi išsiskyrė nuomonės ir pamatėme, koks sudėtingas yra šis klausimas, bet taip pat paaiškėjo, kad mes tikrai gerai padarėme, kad šiandien apie tai kalbame. Pavyzdžiui, matome, kad nuomonės išsiskyrė ir dėl standartų klausimo. Girdėjome apie pažangėją praktiką, kuri e, yra e, platesnė negu tik standartai. Jeigu pasižiūrėsime, tai yra dėmesys atskir, atskiriems žmonėms, jeigu pažiūrėsime į struktūras, į jų analizę, į, į galimos informacijos analizę, tai reikia galvoti, kaip pateikti žmonėms e, tą informaciją, kad jie žinotų, kokį viešbutį važiuoti. E, kai kas sakė, kad reikia standartizuoti, vienodinti principus diskusijos šioje srityje, tik tai e, prasidedams reikia gilintis labiau. Taip pat nežinau, ar tyčia taip buvo pasakyta, bet buvo kalbama apie um, tai, kaip žmonės su negale gali prisidėti prie sezoniškumo problemos panaikinimo. Kitas dalykas, kaip mes sušvelninsime des sezoniškumo poveikį, kaip dėl vyresnių žmonių. Nebūtinai jie išspręs sezoniškumo problemas. Tai yra klausimas, prie kurio turėsime grįžti ateityje. Ir dar vienas elementas, jau tai minėjome ir anksčiau ES skiria daug lėšų šiam klausimui, tai yra mokymo klausimas. Jau daug kartų esame sakę, kad nenorime apsiriboti tradiciniais turizmo operatoriais. Mums reikia ne tik barmenų, vyrėjų, žmonių dirbančių viešbučiuose, registratūroje bet reikia žmonių, kurie galėtų e, patenkinti skirtingus, na, kitokius reikalavimus turizmo pramonėje. Tam reikėtų daugiau ir novatoriško mokymo, ypač e, plėtojant prieinamą turizmą. Ir tai yra dar viena e, tema, į kurią turėtume pasižiūrėti ir komisija turėtų daug daugiau dėmesio skirti tam. Pirmininkė, galiausiai mes esame transporto komitetas ir neturėtume pamiršti e, problemų, dėl kurios verkė visi, tai yra e, galimybė naudotis transporto priemonėmis. jeigu galvojame apie tai, kad turizmo tam tikra vieta, objektas gali, turi būti pasiektas, taip galvokime pirmiausia apie transporto priemonės, kuriomis, e, kurių pagalba tą galime padaryti. Ačiū. Norėčiau padėkoti nariams ir ypatingai dėkoju mūsų ekspertams, kurie atvyko ir komisijos atstovams. Manau, kad diskusija buvo tikrai mm, nebloga. Norėjau, kad galbūt e, kolegų būtų daugiau buvę salėje, bet šiandien ketvirtadienis po pietų. Mes esame turizmo transporto komitetas, šis sėtis yra svarbi mūsų darbo dalis. Tai yra nepaprastai svarbi pramonės sėtis, kaip sakė ponas Količiak, mūsų ekonomikoje. Tai svarbi sėtis, kuriant darbo vietas, rengsime dar daugiau panašių diskusijų, toliau dirbant mūsų darbo grupiai. Mm, dar kartą dėkoju visiems už tai, kad atvykote ir už tai, kad pasisakėte nariams. Noriu pasakyti, kada vyks kitas posėdis. Tai yra pirmadienis, e, rugsėjo 16 diena, 15 valanda. Dabar dėkoju visiems, dėkoju darbuotojams, dėkoju vertėjams ir posėdį baigiu.